Ladies and gentlemen. Ponai ir ponios, brangus kolegos, sveiki atvykę į popietinę sesiją. Dabar vyks viešasis klausimas iki pusės keturių. Dabar mūsų darbo tarpės klausimas yra laikotarpės po arabų pavasarą. Kaip žinote, po 2011 sukilimo mūsų komitetas atidžiai stebėjo situaciją regione. Per tą laiką vyko keli apsikeitimai nuomonėmis, taip pat organizavome vizitus į tas šalis ir kolegos aktyviai dalyvavo misijose. Ataskaita pateikta pačiu laiku. Mes galime pasižiūrėti, kaip buvo taikoma ES politika ir už vis svarbiausia galime įvertinti joks veiksmingumą. Šios kadencijos pabaigoje mes galėsime pasižiūrėti, ką nuveikė ES, kaip paremė šias šalis siekiant demokratinių tikslų. Na ir kokiuose srityse dar reikėtų mūsų pagalbos. Prieš perdodame žodį mūsų pranešėjui, ponui Benefei, kuris sėdi štai ten, ar čia normalu, aš Maniau, kad jūs gal arčiau mūsų būsite. Gerai, taigi prieš suteikdama žodį ponui Benefei, noriu pasisveikinti su mūsų prelegentais. Pradėsiu alfabetinę tvarką. Ponas Mutas Adam iš Oxfam e, Sirijos direktorato. Sveikas atvykęs į mūsų komitetą. Sveikinuosi su Natalie Toči daugeliu iš mūsų ji pažįstama. Ji yra vyriausiosios įgaliotinės atstovė, atsakinga už tarptautinius klausimus, be to ji dirba Tübingeno universitete. Na ir žinoma, mes visi pažįstame ponę Točį, nes esame nekartą aptarę globalę strategiją šiame komitete kartu su ją. Sveikinu Jūs visus ir ne pirmiausia suteiksiu žodį ponui Benefei, po to poniai Točiai ir galiausiai ponui Adam. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Man didžiulė garbė kalbėti kaip pranešėjai. Parengiau pranešimą apie laikotarpį po arabų pavasario. Sveikinuosi su Natalie Toči tarptautinių reikalų direktorė. Ji taip pat yra Frederikos Magerinė patarėja. Sveikinuosi ir su ponu Adam Oxfam atstovu Sirijoje. Na, šiuo atveju kalbame apie labai sudėtingą regioną ir labai svarbęs kaiminystės politiką. Per aštuonerius metus daug įvykių nutiko. Viskas prasidėjo nuo arabų pavasario. Jis iššaukė daug socialinių judėjimų. Mes matome labai jautrą, pažeidžiamą pusiausvyrą. Kol kas demokratijos tokiuose šalyse kaip Sirija nematome. Mes pagalvojame, kad būtų gerai peržiūrėti visus šiuos įvykius ir pasižiūrėti, kokia buvo padaryta pažanga, kokios iškilo problemos. Aš manau, kad šie klausimai padės mums detaliau išnagrinėti tas temas ir imtis tolesnių veiksmų. Per arabų pavasarį ES buvo viena iš pirmųjų, kurios palaikė tuos judėjimus 2011 metais. Bet po to iškilo islamo valstybė, išaugo teroristinių išpolių skaičius ir mes labiausiai susitelkėme į saugumą bei stabilumą tose šalise. Mes peržiūrėjome kaiminystės politiką 2015 metais. Norime pasižiūrėti, kaip viskas yra įgyvendinama vietoje. Ši politika yra grista bendros nuosavybės prisėmimu ir taip pat bendromis vertybėmis su šalimis partnerėmis. Kartai susidaro įspūdis, kad es primeta savo požiūrį neatsižvelgdama į savo partnerių poziciją mums reikėtų objektyviai įvertinti visas idėjas. Neturėtume visiškai paneigti to, kas yra daroma tose šalise. Visgi matome, kad per pasarosius trejus metus klesti autoritariniai režimai, dėl to kilo didžiuliai migracijos rautai, O ES negali užmerkti akių prie žmogaus teisų pažeidimus. Mes privalome rasti pusiausvyrą, užtikrinti stabilumą, saugumą ir demokratiją bei žmogaus teisės. Mums svarbu vadovautis diferenciacijos principu, nes pačios šalis yra skirtingos, jų visuomenės nėra vienodos, taip pat kaip ir ekonominiai bei socialiniai modeliai. Po 2011 metų įvykių viskas gerokai pasikeitė, todėl mes turėtume galvoti apie tolesnius veiksmus. Kita naujovė ES išorės dimensija yra atsparumas. 2016 metais mes susidūrėme su nauja krize ir kilo klausimas, kaip reikėtų ją reaguoti. Mums svarbu įtraukti visą bendruomenę. Turime pakeisti savo požiūrį ir daugiau dėmesio skirti pilietiniai visuomeniai. Mes tikrai galime prisidėti prie pokyčių. Kai kurie strategijos aspektai padėjo sustiprinti pilietinę visuomenę, prie to prisidėjo ir mūsų darbas. Mums svarbu galvoti apie nuolatinį piliečių saugumą. Tas atsparumas, kurio siekiame, yra ilgalaikis procesas, todėl turime galvoti apie tolimą perspektyvą. Reikia nepamiršti ir visuomenės tvarumo, ir valstybės tvarumo, ypač kai kalbame apie tas šalis, kuriuose yra tokia labai tvirta, nepajudinama vyriausybė. Mums būtina galvoti apie žmonės. Arabų pavasaris puikiai parodė, kad piliečiai nebepasitikė savo institucijomis. Tuomet buvo siekiama užtikrinti saugumą, kovoti su terorizmu ir rasti pusiausvyrą. Mes turime nepamiršti bendros strategijos privalome išvengti neįgiamų pasiekmių. Mes kartu su e, šiomis šalimis imamės atitinkamų veiksmų ir dėja kartais e, savarankiški tų šalių veiksmai prieštarauja ES vertybėms. Todėl mums būtina suprasti, kokia iš tiesų yra padėtis, tik tada galėsime įvertinti situaciją objektyviai ir galėsime pasižiūrėti į strategiją, kuri buvo taikoma jau dviejus metus. Turime geriau suprasti visą tai, kas vyksta regione. Viskas prasidėjo protestais prieš Asadą. Tuomet ES atliko labai svarbų vaidmenį, numatydama politinį krizės sprendimą. Tačiau dabar JAV nurodė, kad traukiasi iš Sirijos. Bet kuriuo atveju mes teikiame labai daug humanitarinės pagalbos. Norime, kad žmonių sąlygos būtų oresnės. Yra daugybė vaikų, kurie buvo įtraukti į konfliktą, bet mes turime galvoti apie šalies atstatymą. Čia bus svarbi ir Oxfam atstovo nuomonė. Noriu iš anksto padėkoti ir kitiems kalbėtojams. Manau, kad visas šis indėlis bus labai svarbus mums toliau dirbant ir galvojant apie komisijos tikslus. Tai tokie pagrindiniai mano komentarai. Ačiū. Dėkoju ponui Benifei. Dabar steiksiu žodį mūsų prelegentijams ir Pirmiausia, poniai Stočiai, o po to Mutas Adam. Po dešimt minučių. Dėkoju, tikrai malonu šiandien su jumis e, būti, papasakoti apie tą darbą, kurį ES atlieka regione po arabų pavasario. E, iš tikrųjų, mes turime pamastyti apie tas e, esminės e, permainas ir pokyčius e, regione ir ES vaidmenį tame regione. Pradžioj leiskite man e, akcentuoti e, tris pamokas, kurias galime išmokti, žvelgdami nuo 11 metų iki dabar. Pirmoji pamoka tai tų regiono šalių režimų netvarumas ir potencialas sugriūti. Klausimas ne ar, bet kada. 11 metais, 12 metais šis klausimas nebuvo prieštaringas, o 18, 17 jis dar kartą ėmė darytis kontroversiškų, prieštaringų ir mes vėl pasiduodame pagundai sakyti, kad autokratinis stabilumas e, yra laiko prasme tvaresnis. E, taigi matome, kad dabar e, ne klausimas ar iškyla, bet kada. O tai yra dėl tos paprastos priežasties, kad, kaip sakė pranešėjas, socialinis kontraktas MENA regione buvo sulaužytas. Pirmasis socialinis kontraktas e, praktiškai sakė, kad e, štai turime arabų režimus, kurie teikia e, tokias viešasias paslaugas e, visuomenėms už tai, kad jos bus ramios. O dabar mes matome, kad prabėgus kuriam laikui tos paslaugos nebeprieinamos. E, Tam yra keletas priežasčių - neligybė, marginalizacija, pranešime minimos, e, kita priežastis yra korupcija ir e, e, neformalaus sektoriaus suvešėjimas per pastarąjį dešimtmetį. Na ir galų gale paslaugų, e, visuomeninių paslaugų nebuvimas, e, tokių kaip, pavyzdžiui, būsto ir kitos paslaugos. Kita išmoktina pamoka šiandieną yra, kad e, norim ar nenorim, bet pokyčiai vyksta, bet tie pokyčiai nėra linijiniai. Jie yra sudėtingi, ne vien tik tai komplikuoti. Ir aš turiu galvoje, tai sakydama, uh, kad kai sakome komplikuoti, tai e, tie pokyčiai vyksta tarsi dviem, e, dviejų matmenų plokštėmis, bet e, tuo pat metu turime pasakyti, kad tie pokyčiai yra tiek kompleksiniai, kad jie tuo pat metu vyksta keliose plokštumuose. Ir įvairiomis skriptimis, todėl mes ir nežinome nei kada, nei kur, nei kaip. Ir pažvelgus į tai, kas vyksta Mena regione nuo 11 metų iki dabar, iš karto pamatysime, kad tie pokyčiai kartais vyksta diametriškai priešingomis kryptimis. Iš vienos pusės galima paminėti Tunisijos atvejį, iš kitos pusės e, mes matome, kad e, e, yra e, stabilių bandymų atnaujinti socialinę sutartį e, kai kurių režimų e, rankomis, sakant ne už susitaikymą mes siūlome nebe socialinės paslaugas, viso, visuotinės paslaugas, bet saugumą. Ir tai leidžia autoritaniams režimams įsitvirtinti, ir čia pirmiausia į galvą ateina Egipto pavyzdys. Na ir yra tokių atvejų, kai <laughs> valstybės tokios kaip Jemenas, e, Sirija ar Libija e, iš viso sugriuvo, kolapsavo. Na, <laughs> žvelgiant į Siriją, galbūt galima skaityti, kad Feniksas dabar kyla iš pelenų, bet e, tai jau yra, taip sakant, daug liesesnis paukštis, lygnant su tuo režimu, kuris egzistavo. Na ir dar e, e, viena pamoka. E, abu tie reiškiniai vyksta tuo pat metu. Iš vienos pusės mes matome, kad, matome, kad auga tam tikri regionai, kur galima kalbėti apie ribotą valstybingumą, nors valstybės geografiškai ne visą teritoriją sugeba kontroliuoti tačiau e, kur e, valstybės funkcijos taip pat yra šiek tiek limituotas. Na ir yra teritorijos, kur valstybingumo nėra. Tai reiškia, kad e, jau kalbame apie regiono platesnę regioninę sąrangą. Ir to priežasis yra ta, kad Sirijoje Jemene mes matome daug didesnę e, regioninę konfrontaciją. E, na ir pagaliau, užbaigiant mano pastabas, reikia pasakyti, kad e, svarbiausias klausimas mums yra, o ką tai reiškia mums ES. Ir manau, kad tas dalykas visai teisingai yra atspindėtas jūsų atliekamame darbe, kur jūs kalbate apie uh, ribotą ES poveikį, potencialų poveikį. E, tai tiesą sakant, kai kalbama apie tokius e, tektoninius pokyčius, apskritai vargu, vargu ar galima kalbėti apie kažkokią pasaulio galybę, kuri galėtų daryti poveikį e, regiono formavimuisi. Na ir aišku, pripažįstant, kad niekas kitas tokių gebėjimų ir pajėgumų neturi, tai reiškia, kad ir mes jų neturime. Vadinasi, mes turime e, atidžiau pasirinkti tas problemas ir e, sritis, e, kurias pasirenkame. Reikia galvoti, ar Magrebą galima prieš, prieš pastatyti Mašrekui, galima galvoti, ką daryti su iškastinio kūro problema. Taigi e, dichotomija yra platesnė negu kad tik e, tarp valstybių. E, taigi ir geografiškai mums tenka atvejus pasirinkti labai atsargiai, bet taip pat ir temos prasme reikia labai atidžiai rinktis temas, su kuriomis mes pasirinkame dirbti. Jūsų projekte jūs nemažai dėmesio skiriate jaunimui, paminite uh, Erasmus e, programos galimybę MENA regione. Priminsiu, kad mūsų institute mes atlikome studiją šią temą ir matome, kad iš tikrųjų labai didelis poreikis tokio darbo egzistuoja, bet e, e, ir tai pareikalaus didelių pokyčių jaunimo tarpe. Kitas dalykas, kurio ES e turėtų pasimokyti, yra būtinybė pradėti dirbti vietose. Tam, kad galima būtų geriau suprasti, kas iš tikrųjų vyksta vietose, apie tai ir kalbama projekte, e, e, tai aukštai mano požiūriu vertinama, kad delegacijos iš tikrųjų artimiau dirbtų su žmonėmis įvairių visuomenės sluoksnių atstovais, kad e, galima būtų geriau suvokti, kas vyksta faktiškai, nes e, tie pokyčiai, kuriuos ES gali tikėtis paskatinti, e, nebūtinai vyk, gali vykti visos šalies mastu, bet labai kartais nedidelės teritorijos vietinių mastu, taip pat tokiuose šalise, kaip Sirija, pavyzdžiui, e, kur mes e, tokiu būdu galėtume e, ne tiek įtakoti būsimąjį Sirijos formatą, bet smulkiai vietose įtakoti tam tikrus elementus. Kitas dalykas, apie kurį reikėtų atsargiai mąstyti yra skirtumas tarp žodžių ir darbų. Pateiksiu du konkrečius pavyzdžius. E, pirmasis bendras visą apimantis veiksmų planas, e, kitas vidurio rytų taikų planas. Abiems tais atvejais mes labai garsiai kalbame, ir e, išlaikome, mano nuomonė, teisingas pozicijas, bet e, E, atsiranda didžiulė problema, kai mes nesugebame palidėti tų žodžių darbais. E, ir kai kalbam apie vidurio rytų e, procesą ir JCPOA, tai iš tikrųjų susidurime su tikra problema, kai mes per pastarosius metus labai daug garsiai kalbame apie mūsų pasiryžimą uh, E, ginti JCPOA, bet kai ateina laikas dirbti, mes nenorime sušlapti, nors ir norime e, eiti į ežerą paplaukioti, e, performuluojant persišką patarlę. Mes iš tikrųjų, jeigu norime apginti tai, kuo tikime, turime pradėti dirbti. Taigi, šito e, specialaus tikslo priemoniai, kaip tik šito ir trūksta. Na ir pagaliau reikia įsisamoninti, kas iš tikrųjų mes esame. Jeigu norime ir toliau veikti kaip e, e, demokratinė gale, etinė ar kokia kita gale, kaip jūs tai vadinate pranešime, tai mums reikia užsitikrinti, kad visas tos normos ir vertybės ir mūsų viduje yra gerbiamos. Ir e, e, man e, gaila pasakyti, kad jeigu mes to nepadarysime, tai mūsų požiūris į e, pabėgėlius ir prieglapšio prašytojus e, bus atitinkamai įtakotas. E, Šią prasme mes neturime jokio pagrindo kalbėti apie teisės, taisyklės ir e, vertybės, jeigu patys ES jų nesilaikome. Dėkui. Ačiū, ponė Tučia, dabar ponas Adam, taip pat 10 minučių skiriame jums, prašau. Labadiena, ponios ir ponai. Kalbėtojas kalba be mikrofonų. This will work. Okay. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Dėkuoju už galimybę atvykti šiandien pas jūs ir kalbėti su jumis. Labai svarbia tema - tai yra Sirijos ateitis ir viso regiono ateitis. Es vaidmuo pasaulinė prasme yra labai svarbus ir labai svarbu dalyvauti MENA regione ir įvertinti tiek e, es įsitraukimą į regiono ateitį ir taip pat kaip ES galėtų kažkur kitur spręsti panašaus pobūdžio problemas. Šiandien aš norėjau kalbėti apie situaciją Sirijoje. Ten aš gyvenu ir dirbu beveik nuo krizės pradžios. Oxfam dabar vykdo beveik 10 milijardų eurų programą e, Sirijoje, daugiausia vandens valymo įrenginius apimančią, e, saugumo problemas, kitus projektus. Mes dirbame e, pietuose, Damasko kaimo vietovėse, taip pat rytuose, Alepe ir šiaurėje, Hamoje. Kai kuriuose tose programuose ir projektuose mes dirbame ir tos programos yra finansuojamos ES ir už tai aš noriu padėkoti. Prieiga tampa didžiausių iššūkių tiems, kurie dirba Damaskė. 2016 šiek tiek pasikeitė vaizdas nevyriausybinėms e, organizacijoms. Dabar jau jos gali turėti prieigą prie naujų teritorijų, bet ta prieiga dažniausiai nėra suteikiama laiku, kai jos labiausiai reikia. Vienas iš iššūkių išlieka prieiga bendruomenių prie svarbių jiems dalykų. Ir stengiamės tas problemas spręsti. Kiti iššūkiai yra susiję su finansavimo stygiumi arba ribotų finansavimu. Ypač Damasko centro e, veikiantiems asmenims. E, du trešdaliai žmonių, kuriems reikia pagalbos, yra būtent to, toje teritorijoje. Dažnai lėšų trūkumas apriboja mūsų galimybę užtikrinti prieigą ir neleidžia mums e, plačiai įgyvendinti programos. Kiti iššūkiai taip pat riboja mūsų atsaką. Pavyzdžiui, sankcijos e, riboja ir neleidžia tam tikrom, tikrose regionuose šalies vietose gauti reikiamo finansavimo. Susiskalimo rizika labai didžiulė problema ir kaip ir Oksamas stengiasi reaguoti Alepė ir po ilgo laikotarpio galiausiai gavome leidimą tai daryti, bet buvo e, įvertinta, kad egzistuoja didžiulė e, susiskaldimo rizika, dėl to mes sustovim, traukiame tą programą. Kuo Sirija mm, skiriasi nuo kitų valstybių to regiono? Visos šalis yra unikalios. Ir tokioje šalyje kaip Sirija yra e, daug vilties ir noro, kad įvyktų pokyčiai, bet tie pokyčiai niekada nesimaterializuoja. Ir būtent Sirijos atvejais tai patvirtina. Viskas labai greitai virto labai militarizuotų kontekstų. Kilo įvairių, įvairiaus pobūdžio karų, pakaitinių karų ir tai reiškia, kad ES į Siriją turėtų žiūrėti šiek tiek kitaip negu kitas šalis, būtent dėl šios valstybės specifiškumo. Arabų pavasario ataskaita skelbia, kad žmogaus teisėms ir moterų teisėms jų pažydimas buvo skirtos tik dvi eilutės. O tai turėtų būti pabrėžta visame dokumente ir tai turėtų būti vienas iš pagrindinių dalykų, dėl kurių turėtų dirbti ES Sirija. Moteris ir mergaitės turėtų būti traukiamos į bendrą Sirijos atkūrimo procesą. Moterų teisės ir jų organizacijos turėtų būti remiamos. Reikia didinti pajėgumus Ir mūsų Oksom programa bando dirbti užtikrindama lyties aspekto integravimą. Svarbu socialinės ir religinės normas e, tinkamai įvertinti, nes dažnai labai pribojamos moterų galimybės. Labai svarbu įvertinti ir Istrijos konstituciją, kurioje yra gerokai menkinamos moterų teisės aiškinamajame, aiškinamojo dalyje yra rašoma, kokia svarbi yra pilietinė visuomenė, kaip jinai atstovauja žmonėms ir tai yra tiesa. Tiek Sirijos atveju, tiek visų kitų šalių atžvilgių. ES turėtų laikytis labai griežto požiūrio į Siriją, reikia remti pilietinę visuomenę, nes, nesvarbu, kurioje Sirijos vietoje tai būtų. Reikia remtis žmogiškomis vertybėmis ir Sirijos pilietinės visuomenės pajėgumų stiprinimas atneš naudos Sirijos žmonėms, padės žmonėms pasijusti, kad jų klausomasi, kad jų balsas yra išgirstas. ES turėtų įvertinti, kokia bus kaina tik tai riboto įsitraukimo į Siriją. lyginti su vyriausybės kontroliuojamų teritorijų gyvenimu ir opozicijos kontroliuojamų teritorijų. Sirijos pilietinė visuomenė yra elementų, kurie kelia klausimą, ar jiems reikėtų bendradarbiauti su ES, nes jie jaučiasi, kad labai ilgai buvo ignoruojami. Pagal Ženevos taikos procesą, kuris yra blokuojamas, labai svarbu spręsti problemas diplomatijos keliu. Tai galėtų atkurti tam tikrą pasitikėjimą tarp Sirijos žmonių. Sirijos žmonės galvoja, kad ES neįdomu, neįdomus Sirijos žmonių e, požiūris. ES strategija Sirija yra labai aiški. Parama pilietiniai visuomeniai stabilizavimui ir vietos pajėgumų didinimui bus skirta tik tai tam tikroms Sirijos dalims, kurių nekontroliuoja Sirijos vyriausybė. Nors tai leido šiokį tokį stabilumą užtikrinti Sirijoje ir kaiminėse šalyse, bet toks ribotas, ribota pagalba, kurią teikia ES, reiškia, kad negalima buvo gyvendinti plačiau platesnių prioritet, prioritetų. Socialinė mm, atskirtis labai ryški visoje šalyje. Ir tas pirminis pagalbos siekimas neleido išspręsti tų problemų. Tik tai e, gyventojai vis labiau tampa priklausomi nuo pagalbos ir nesugeba patys savęs išlaikyti. Tai reikia vengti teikiamos paramos politizavimo. Europos, sali, Europos politika telkia dėmesį saugumui. Ir Europos Sąjungos e, pagalba iš esmės dėmesį tarsi, dėmesio centras perkeliamas nuo žmonių į atskiras E, tik tai kategorijas socialinės ir tai netitinka to, kaip yra teikiama humanitarinė pagalba kitose pasaulio vietose. Konfliktų sprendimas reiškia, kad reikia dirbti su visomis pusėmis. Bet dauguma atvejų Sirijoje Europos Sąjunga netgi dėl techninių elementų nėra, nedirba kartu su Sirijos valstybę. Tai yra svarbu diplomatija, bet tai, to Sirijoje nevyksta. Kalbant apie diplomatiją, reikėtų kalbėti ir apie dėrybas dėl prieigos. Tas techninis įsipareigojimas, dalyvavimas kartu su techniniais darbuotojais ir vietos valdžia. Oksam glaužiai dirbo su vietos vandentvarkos institucijomis krizės metu, stengiantis palengvinti prieigą prie vandens, prie vandens valymo įrenginių projektų. Bandėme susisiekti su vairiais žmonėmis, kai vyriausybė kontroliavo situaciją, ISIS kontroliavo situaciją arba opozicija. Siekiant tinkamai įtraukti Sirijos žmonės ir pilietinę visuomenę, reikia juos įtraukti į planavimą ir planų bei projektų gyvendinimą. Tokiu būdu jų indėlis būtų tinkamai įvertinamas. Ir kol kas apsiribuojama tik tai internetinėmis konsultacijomis su pilietinėmis visuomenės organizacijomis Sirijoje. Reikėtų remti Sirijos gyventojus, moteris, jaunimą, pabėgėlius, pilietinę visuomenę, kitus pažeidžiamus asmenys. Sirijos visuomenė turėtų būti įtraukta į visus projektus ir reikia aiškių, iš anksto suplanuotų metodų. Mes džiaugiamės pranešimu, kur kalbama, kad reikia investuoti į Sirijos pilietinės visuomenės kūrimą, bet reikėtų žiūrėti plačiau. Gera valdysena, lyčių lygybė, tinkamas atstovavimas, visi tie dalykai leistų geriau padėti mm, kurti Sirijos ateitį. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū, dabar turime laiko keliems klausimams ir atsakymams. Paprašysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Po to pusę keturių turi atvykti Rumunijos ministras. Dabar žodis ponui Front. Ačiū. Dėkoju visiems kalbėtojams. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponė Toči. Tikiuosi, pacituosiu jūs teisingai. Vienas iš ES politikos trūkumų yra pabėgėlių paskirstimas. Mes visi dėl to sutarėme. Bet aš manau, kad egzistuoja ir kitas trūkumas, kurio šakniai siekia bent jau 2011 metus – kai prasidėjo chaotiški e, sporadiški protestai Sirijoje. Juos beje iššaukė vandens trūkumas, kaip kad sužinojau jungtinėse tautose New York'e neseniai. Europos Sąjunga tada nepasirodė. Tuomet, kai buvo galima pakalbėti su abiejomis pusėmis, kai nebuvo rusų, nebuvo iraniečių, nebuvo turkų, islamo valstybės. Nebuvo milijono pabėgėlių. Šimto tūkstančių mirčių dar tada nebuvo, bet ES nediskutavo. Tai ir yra ES politikos trūkumas. Mes esame 500 milijonų žmonių sąjunga, esame ekonominė gale, bet dabar jau tas pienas išpiltas ir mes vis dar neturime bendros politikos. Aš bijau, kad tai, kas vyksta Sirijoje, nebus paskutinė problema, kalbu apie Alžyrą ir kitas šalis. Taigi, Jeigu dar kyla klausimas po to, ką aš pasakiau, tai jis yra štai koks. Ar jūs sutinkate, kad mums reikėjo įžvalgos? Aš jos pasigendu, tos institucijos, kuri įvertintų situaciją kaiminėse regionuose, kuri perspėtų, kad reikia atsargiai reaguoti tai, kas vyksta vienoje ar kitoje šalyje. Ar nereikėtų skubiai susivokti, kad tik tai dirbdami kartu užsienio politikoje mes galėsime išspręsti tai, kas visiškai išsprūdo mums iš rankų. Sirijos atveju dėkoju. Ačiū dabar panas Pašyr ir panas Jurek. Ar dar kas nors norės pasisakyti? Dabar uždarau kalbėtojų sąrašą, nes reikia dar suteikti laiko mūsų svečiui atsakyti. Ponas Bašir. Labai ačiū pirmininkė. Labai įdomu buvo klausytis kalbėtojų. Manau, kad visi tie, kurie dalyvauja šiandienos diskusijose, siekia demokratijos. Manau, visi tikime, kad demokratija užtikrina atskaitomybę. Piliečiai atlieka savo vaidmenį rinkdamiesi savo lyderius. Dėl savo sprendimų po to politikai atsako, nes už juos nebebalsuojama. Ta pati galiu pasakyti ir apie teisinę valstybę. Jeigu kur nors nėra įstatymo viršenybės, progresas yra stabdomas. Prasideda ginčiai ir nebedaroma ekonominė pažanga. Galiausiai nuosavybės teisės. Šalis, kuri neturi nuosavybės teisų, susiduria su ginčiais ir ekonominės pažangos trūkumu. Aš manau, dėl visų šių aspektų mes sutarėme. Bet pridurčiau dar štai ką. Prekyba gali padėti tokioms uh, šalims artimuosiuose rytuose, kuriuose situacija labai nepalanki. Tai labai prisidėtų prie pagalbos tiems pabėgėliams, kurie yra iš Sirijos, Irako, už Saharės. Aš tikiu, kad mes turėtume palengventi priekybą su šiomis šalimis, sumažintume tarifus, netgi jų atsisakydami. Taip mes galėtume sukurti jų produktų vertę. Jie galėtų ne vien tik tai kakavos sviestų prekiauti, bet ir pačiu šokoladu. Mes ES kaiminystės politikoje matome, kad kai vienai šaliai nelabai sekasi, atsiprašau, kai sekasi vienai šaliai, tai tada visi pavydė ir siekia tobulėti. Aš manau, kad mes turėtume pripažinti, jog dabar gyvename globaliame kaime. Tos šalis, apie kurias dabar kalbame, yra mūsų kaimynės. Mes privalome joms padėti, palengvinti priekybą su jomis, kad jų ekonomika būtų stipresnė. Aš baigdamas noriu pasakyti, kad mums reikia imtis tvirtos pozicijos kai, kai kurios mūsų valstybės narės imasi kvailų veiksmų, kaip kad 2003 metais Irako karo atveju. Taip pat tai, kas buvo padaryta Libijoje, buvo kvaila. Mes neturime kelti karų kaimininėse šalise. Privalome čia laikytis griežtos pozicijos. Dėkoju. Dėkui. Žodis ponui Jurek. Ačiū. Ponas Benefei sakė, kad padėtis vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje dažnai siejasi su žmogaus teisų problemomis, bet e, turime taip pat saugumo problemą, vertybių konfliktą. Ir čia mums reikia tinkamos politikos. bet e, padėtis vidurio rytuose nėra gera, padaryta daug klaidų, dabar padėtis yra labai dramatiška. Priimta blogų sprendimų, daug blogų sprendimų ir e, tuo pat metu e, paremtos tokios jėgos kurios neturėjo būti remiamos Egipte. Vyriausybėje profesorio Mosis partija ir didžiausia grėsmė iškilo, kai Madžrasys iškilo. Jemene vyksta konfliktas, mums reikia prisidėti prie pažangos šiame regione. Tai e, prisidės prie mūsų saugumo. Pavyzdžiui, Marokas nėra ta šali, kuri tiesiogiai patyrė arabų pavasarį. Bet e, padėtis Maroke nėra blogesnė negu kad prieš dešimt metų. Mums reikia susivokti, kas tame regione yra mūsų draugai, turime juos remti. O tuo pat metu turime sugebėti aiškiai išvelgti, <clears throat> e, kokiu pokyčiu reikėtų sprendžiant įvairias krizės. Būtent to mums reikia, norint išvengti tragiškos situacijos. Mums liko kelios minutės e, atsakymams, kas norėtų pradėti. Antra seka, antrokai? Ne. Pirmiausia, žodis moteriams. E, labai trumpai e, reaguojant į keletą iškeltų minčių. Visiškai sutinku e, su e, teiginiu, kad mums reikia siekti vienybės. Mena regione ir kitur tai turėtų būti išeities taškas. Bet jeigu e, atsuktume juostelę atgal ir pažiūrėtume, kokie buvo mūsų santykiai su Sirija, tai aš manau, kad jau tada praeitįje Mūsų klaida buvo ir ta klaida dažnai pasikartojo, kad ES labai dažnai e, vos nes šizofreniškai šokinėja tarp dviejų kraštutinumų. E, iš vienos pusės e, labai hiperbolizuotai reaguoja į krizę ir antra vertus labai e, daug kalba apie savo silpnumą. Nes e, jeigu pažvelgsime į tai, kas iš tikrųjų vyko, buvo situacija, kai mes galvojame, kad mes e, vakarai laimėsime. Galvojame, kad po Benalį ir Mubarako žlugimo ta, domino ir toliau grius uh, Ir tarsi mes manėme, kad pastumėsime reikalus taip, kad mūsų, kabutėse, pusė e, laimės, bet e, iš tikrųjų tai prieštaravo faktams. Na, o paskui mes pernelyg išputėme e, mūsų silpnumą ir paprasčiausiai atsisėdome ir stebėjome reikalus nieko nedarydami. Na, o dabar, e, kai iškyla klausimai dėl e, didžiojo atstatymo, reikia kelti klausimą, o kaip e, tą rekonstrukciją atstatymą organizuoti regione, kurį mes politiškai, taip sakant, pralošėme. Tai pirmas kartas, kada atsirandame tokioje situacijoje. Taigi, tuos labai nemalonius klausimus reikia savo užduoti nes negalime tikėtis, kad sąlygos bus tos pačios negu kad jūs, sakysime, būtumėte galėję primesti karinėme konflikte, kur viena iš pusių laimėtų. Aš visiškai sutinku su e, vertinimu, kad mums reikia siekti e, vienybės. E, ir e, manau, kad iš tikrųjų reikia, nereikia šizofreniškai blaškytis e, nuo konflikto e, sutiršinimo iki mūsų silpnumo. Dėkuoju pirmininkė, sako ponas Adam, e, dėl ES e, politikos vizijos nuoseklumo. Kalbant apie atstatymą, paprastai e, ši tema yra politizuojama, politinė ir Mes, mūsų organizacija paprastai ne, ne, neužsijimame atstatymų. Ir kadangi e, tai politinis klausimas ir e, todėl, kad e, ta tema yra, turi nemažai apribojimų ir kadangi europiečiai labai nenoriai šiame etape nori pradėti diskusijas apie atstatymą, E, tai e, žvelgiant iš humanitarnio aspekto požiūrio taško, tai e, apribojo galimybę veikti humanitariškai. Pavyzdžiui, jeigu palyginsime humanitarnį kontekstą Sirijoje su tokiu kontekstu kitose valstybėse, mes negalime pradėti įgyvendinti ašį, kur prasideda visų pirma gyvybių gelbėjimas, paskui jau parama ir taip toliau. Kol kas Sirijoje humanitarnis aspektas apsiraboja gyvybių gelbėjimu ir viskas. Kadangi konfliktas tęsiasi jau aštuonis metus, to tokios veiklos e, nepakako. Ji nėra tokia pakankama, e, e, lygnant su to, kokia turėtų būti būti. Nematome investicijų į žmonių e, sugražinimą, į atsparumo stiprinimą. E, turime gyventojus, kurie šimtų procentų priklauso nuo paramos. Ir ES e, turėtų padėti tiems žmonėms atgauti savo gyvenimus, o nelikti priklausomais nuo pagalbos, nuo paramos. Kągi, ponė Točiai, Pone Adam, ačiū, kad atvykote, ačiū už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Na ir e, baigiamasi žodis mūsų pranešėjų, žinoma. Dėkui, pirmininkė. <clears throat> Turiu pasakyti, kad e, tas trumpas, bet intensyvus pasikeitimas nuomonėmis e, suteikė mums pakankamai peno ir medžiagos užbaigti mūsų darbą. E, akcentuočiau ponės Tuči, Toči e, patariamosios tarybos klausimo akcentavimą, apie jį mes kalbame e, savo pranešime, manytume, kad čia reikia dirbti toliau, siekti pažangos, neapsiriboti savęs. Toliau dėl mūsų požiūrio nuoseklumo reikia žiūrėti taip pat ir ką mes darome spręsdami pabėgėlių klausimus tai labai aktualu. Toliau, ponas Sadam kalbėjo kaip žmogus, kuris labai aiškiai dirba ir žino, kas vyksta vietoje. Jis pasisako už darbą su pilietinė visuomenė, ginti žmogaus teisės, moterų teisės, apie tai mes kalbame pranešime. Uh, kalbėdami apie įvairius e, režimus e, įvairiose šalise ir buvo pateiktas Sirijos pavyzdys. Na ir e, žinoma, ir konferencijos, ir kiti veiksmai neturi būti ne, suvokiami izoliuotai, bet kaip tarpusavėje susiję. E, taigi visą tai, ką išgirdome, padės mums užbaigti darbą. Labai ačiū e, kolegoms, kurie dalyvavo, ponui pirmininkui, mūsų prelegentams, e, poniai Točiai ir ponui Adam. Ir ačiū už šią progą. Tvarka, tai baigiame tada svarsyti šį klausimą. Ačiū, kad atvykote ir tikėsimės pamatyti jūs neužilgo. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, prašau susėsti į vietas. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra 31 klausimas. Šiltai sveikinu atvykusi. Prašome tvarkos prašome laikytis tvarkos. Aš tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat kreips dėmesį į mūsų svečią. Taigi šiltai sveikinu atvykusi Rūnijos užsienio reikalų ministrą Teodorą Meleškanų. Pirmą kartą Rumunija pirmininkauja ES tarybai, kadangi turime daug kolegų iš Rumunijos mūsų komitete ir tai yra normalu, tai aš norėčiau rumunų kalbą pasisveikinti su jumis. Sveiki atvykę. Praėjusią savaitę pakviečiau ministrą ir jis kalba daugeliu ES kalbomis puikiai kalba angliškai ir prancūziškai, žinoma, savo gimtają kalbą. Ir jį atlydėjo, atlydėjo ponė Rimte Odubesku, tai yra nuolatinė atstovė Rumunijos Europos Sąjungos, ir ponas Štefan Tinka, tai yra politikos direktorius. Sveiki atvykę. Ministrė, kaip žinote, užsienio reikalų komiteto nariai labai domisi Rumunijos užsienio politikos prioritetais, pirmininkavimo tarybai. Strasbūrė turėjom galimybę, galimybę tai aptarti ir mes daug dėmesio šiame komitete skiriame plėtros politikai, vakarų Balkanai, Turkija, kiti klausimai, transatlantiniai santykiai, Šiaurės Koreja, Koreja Šiaurės Afrika, artimieji rykai. Rumunijos pirkauti valstybė turės daug iššūkių, visų pirma dėl to, kad vyks europiniai rinkimai, be to Rumunija turės spręsti visus neiškumus susijusius su breksitu, jeigu breksitas iš viso įvyks. Europos parlamentas šiuo metu nagrinėja daugiametės finansinės programos dosiją, įskaitant kaiminystę, vystimąsi, tarptinio bendradarbiavimą, šią priemonę ir taip pat pas, pasirinkimo narystėje priemonę. Ir norime baigti nagrinėti šios dokumentus iki kadencijos pabaigos. Dar kartą dėkuoju už tai, kad atvykote. Laukime jūsų, kad dažnai lankysitės pas mus ateinantį pusmetį ir dabar žodis jums, prašau. Dėkuoju. Labadiena visiems. Man labai malonu būti čia. Aš čia parlamente, aš atstovauju ir vyriausybė atstovauja mūsų daugumos dalį liberalų ir demokratų ir pasistengsiu jums suteikti bendrą apžvalgą pagrindinių mūsų pirmininkavimo laikotarpio prioritetų. Gerbiamas pirinkė, gerbiami komiteto nariai, man didžiulė garbė ir malonumas būti čia, šiame komitete, kuris įkūnyja tarp institutinę partnerystę, kurioje taryba ir parlamentas kartu skatina užsienio politikos tikslus. Man daro įspūdį jūsų komitetas, Aš čia bandau daryti paralelę su užsienio reikalų komisija mano parlamente. Mes turime e, nemažai vietų tenai, bet štai toks yra skirtumas tarp Europos ir Rumunijos. Šiandien kalbu savo šalies vardu, šalies, kuriai ES pateikė pažado dėl demokratijos klėstėjimo ir saugumo gyvendinimą. Mus uh, apsprendžia mūsų padaryti pasirinkimai. Mes pasirinkėme būti susivienyje po tą pačią vėliavą, tomis pačiomis vertybėmis ir tikslais su savo artimiausiais draugais. Rumunija kaip ES narė visada planavo savo atsakomybę mm, sutelkti, kad geriau pasitarnautų geresnė Europai. Dabar norėčiau pakalbėti apie tą momentą, kuris labai svarbus, kai mano šalis pirmą kartą pirmininkauja e, tarybai. Pirmkamo pradžioje e, matome, kad Europos Sąjungoje dar kartą išgyvena labai svarbu etapą. Sutarėme su Brexitu, Europo rinkimais, e, dėrybomis dėl pagrindinių politikos krypčių ir strategijų, tokių kaip 2000, strategija po 2019 metų, veiksmų planas, ekonominė pinigų politika ir daugiametė finansinė programa. Deja, tarptautinė aplinka, visų pirma, ta realybė, kuri šiuo metu yra Europoje, tikrai e, iškelia nemažiau iškų negu anksčiau. Visi tie iššūkiai kai Europa vis dar diskutuoja apie tai, kaip ES vystysis toliau ateinančiais metais. Atėjo laikas padaryti tinkamus pasirinkimus. Mūsų pirmininkamo tikslai atspindi ne tik mūsų siekius susijusius su šiais įgaliojimais, bet taip pat ir mūsų nuolatinę ES ateities viziją tiek žiūrint iš vidaus, tiek iš išorės. Ir žvelgiant iš šios perspektyvos, pirmininkaujantį Rumuniją, didžiausia dėmesį skirs, skirs sanglaudai. Mes manome, kad sanglauda yra konstruktyvus e, variklis siekiant daugiau vienybės tarp ES šalių regionų ekonominė, socialinė ir politinė prasme. Dėl šios priežasties mūsų pengaujančios valstybės moto yra sanglauda bendroji Europos vertybė. Pirkaujančios valstybės darbo atverkė dienačias mėnesiams yra sutelkta į keturis aspektus. Sieksime daugiau konvergencijos, saugesnės Europos, stipresnės pasaulinės pozicijos ir tvirtesnių bendrų vertybių ES lygių. Per šį pusmetį bandysime atlikti nemažai, bet mūsų laukia ilgas kelias. Ir garantija bet kokių laimėjimų šiame lygmenyje, kaip jūs visi gerai žinome, žinote, yra atspindėti ilgalaikiuose pastangose. Dėl to labai svarbu tinkamai koordinuoti institucijų veiklą. Europos parlamentas išreiškė ES legitimumą ir aš tikiuosi, kad mes labai glaudžiai bendradarbiausime, palaikysime dialogą, nežiūrime tą pačiame kryptimi, tai yra žiūrime į mūsų piliečius. Mes turime papildyti vienas kitų pastangas, tai yra labai svarbu. Esu pasirengęs glaudžiai dirbti su Europos parlamentu, AFET komitetu, su kiekvienu iš jūsų, atsižvelgiant ir tuos apribojimus, kurie atsiras dėl parlamento rinkimų gegužės mėnesį. Tačiau būtent tas rinkiminis momentas reikalauja iš mūsų politikų vykti į savo rinkiminės apylinkės ir, apylinkės ir informuoti piliečius apie siekiamus tikslus CFSP ir CSDP per mm, praėjus pastrausius penkerius metus. Kokiegi mūsų prioritetai dėl išorės veiksnių? Ir tam tikrų momentų aš aišku perėsiu į prancūzų kalbą. Ir aš norėčiau tokiu būdu ir kaip ir pagerbti įvairovę ES. Kartu su ES išorės veiksmų tarnyba ir mūsų trijo partneriais Suomija ir Kroatija mes sutarėm dėl trijo programos, kurioje labai pabrėžiama tolesnė pažanga įgyvendinant ES globalę strategiją. Mūsų bendrėjai prioritetai apima įsipareigomus plėtrai, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių ryšių tarp sąjungos ir kaiminių šalių į rytus ir į pietus stiprinimas, stiprinti taisyklėmis grindžiamą daugia šalę sistemą jungtinėse tautose, stiprinti bendradarbiavimą regio, region, regioninių lygių ir transatlantinius santykius ir dirbti toliau prie ES saugumo ir gynybos ir taikyti veiksmingus darbo metodus. Rumunija pradeda trejato pirmininkamo laikotarpį. Mūsų nacionalinė darbo programa tarsi pagrindą nustato tų prioritetų juos sukonkretinimą. Drąsiai ir entuziastingai mes e, naudosime savo įgaliojimams ir stengsimės tinkamai padėti vyriausiai įgaliotiniai ir Europos išorės veiksmų tarnybai užtikrinant veiksmingą ir e, nuoseklę išorės politiką. Mes jau pradėjom vaisingą bendradarbiavimą su Europos išorės veiksmų tarnyba ir, ir toliau tęsime šią veiklą. Ponios ir ponai, pasaulinės ES profilis iš esmės priklausys nuo to, kaip sparčiai mes įgyvendysime pasaulinę strategiją ir nuo įvairių priemonių efektyvumo. Nesenai mes parengėme priemonės kad galėtume suformuluoti ir gyvendinti Europos kelio projektą, siekdami taikos, saugumo ir vystimosi pasauliniu mastu. Veiksmingumas vienas iš mūsų keturių sričių, prioritetinių sričių, turėtų būti ir išteklius, ir Europos tapatybės dalis. Veiksmingumas bus siekiamas įgyvendint bendrą saugumo ir gynybos politiką, stiprinant Europos griežtąją ir švelnėją politiką. Egzistuojantys mechanizmai, kaip koordinuoti metinė apžvalga nacionalinės gynybos, nuolatinis struktūruot, struktūruotas bendradarbiavimas, Europos gynybos fondas turėtų būti stiprinti. Taip pat reikėtų siekti sanglodo su panašiais NATO instrumentais. Rumunija taip pat remia visus veiksmus susijusius moksliniais tyrimais ir plėtra, įskaitant ir gynybos pramonės sektorių. Tokio pabučio pažanga neturėtų vykti e, civilinės CSDB ekspertizės sąskaita. Turime stiprinti civilinį ir karinį, civilinį ir karinį bendradarbiavimą. Ir Rumunija re, rems naują veiklos programą ES integruotą požiūrį per visą ciklą ir užtikrins išsamų ir lankstų atsaką. Kaip sakiau, tvirti tvirta transatlantinė partnerystė šiandien yra labai svarbi. ES, ES santykiai su JAV ir Kanada, jų vertė kaip tik ir pabrėžia tai, ko mes sieksime ateityje. Mes turime rasti įkvėpimo ir tikslingai dirbti kartu, kad galėtume mm, užpildyti visas esamas spragas. Kalbant apie bendrą saugumo kontekstą, ES turi toliau stiprinti atsparumą, kovoti su hybridinėmis grėsmėmis, stiprinti strateginę komunikacinę galę, remiantis integruotų požiūrių į, į tas tris sritis. Turime pasimokyti iš bendradarbiavimo su mūsų išorės partneriais, padaryti atitinkamas išvadas Europos saugumų užtikrinti, kalbant apie išorės ir vidaus tikslus, kovoti su dezinformacija ir stiprinti visuomenės atsparumą, perinant nuo trumpalaikių priemonių prie ilgalaikių politikos krypčių. Siekdami veiksmingumo, kai kalbame apie ES veiksmų siekių lygį, labai svarbu įsisamoninti, kokie gali būti skirtingi pasirinkimai ar lūkesčiai ir ką tai reiškia konkrečiai, kalbant apie finansavimą diskusijų dėl būsimos daugiametės finansinės programos kontekste Rumunijos pirmkaitė valstybė bus atsakinga už dėrybinį procesą dėl daugiametės finansinės programos išorės komponentų ir dėl būsimo išorės veiksmų finansavimo priemonės. Tai bus testas Europos Sąjungai, kurią sudarys 27 valstybės narės. Mes puikiai suprantame, kad glūdus bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra labai svarbus. Antras mūsų pradėtas susijęs su ES veiksmais Vakarų Balkanuose. Šiandien mes pasisakome už plėtros procesą Vakarų Balkanuose. Šioje dvasioje 2018 m. birželį ES taryba patvirtino plataus užmojo plėtros dokumentų rinkinį ir mes esame įsitikinę, kad ES turi gyvendinti šį pažadą. Tikimės, kad mūsų bendra parama taip pat e, atsakomybė už šį procesą kartu su mūsų partneriais ir apčiuopiami rezultatai, kurie yra būtini siekiant plėtros darbo atvarkės, kad tai leis sukurti palankų kontekstą e, tarybai nuspręsti, kada pradėti e, dėrybos, dėrybas dėl stojimo su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija 19 metų birželį. Taip pat siekiame, sieksime pažagos stojimo dėrybose su Serbija ir Jotkalnyje. Bosnija ir Hercegovina taip pat, e, jai taip pat reikia mūsų dėmesio ir reikia subalansuoto europinio požiūrio į šį Vakarų Balkanų e, regioną. Regioninė realybė taip pat reikalauja atviro mąstymo, išplėsto bendradarbiavimo ir praktinio požiūrio. Specialų dėmesį skirsime jaunimui Vakarų Balkanuose, stimuliuodami aktyvų pilietiškumą, E, savitarpio supratimo ir dialogo kultūrą. Taip pat mes skatinsime apmastyti, kokius prioritetus reikėtų iškelti, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą pietričių Europoje, tai yra kaip ES dalyvaus įvairiose regioninėse iniciatyvose ir struktūrose. Dabar perinu prie Turkijos. Mūsų tikslas yra palaikyti komunikaciją, komunikavimo kanalus turint galvoje, kad tai yra šalis kandidatė ir ES strateginė partnerė daugelie sričių. Aš tikiu, kad Europos parlamentas supras šį išskirtinį dėmesį, kurį Rumunija skiria uh, Jodosios jūros regionui, įvertindami strateginę Turkijos svarbą. Gerbėmi komiteto nariai, Rumunija numato E, rytų kaiminystę įvertinti kaip vieną iš svarbiausių dalykų pirmininkaujant Europos Sąjungai. 19 metų gegužę mes švesime 10 metų metinės, kai buvo pradėtas rytų partnerystė 2009 metais. Šia prasme, Rumunija sutelks savo pastangas, kad tos metinės būtų pažymėtos reikšminga pažanga mūsų santykiuose su partneriais ir įgyvendinant mūsų bendrus tikslus numatytus 2020 metams. Tuo pat metu mes stengsimės apmastyti rytų partnerystės ateitį po 2020 metų. Šis politinis dešimtmetis jau mums nubrėžė ateitį e, mūsų kaimynams iš rytų ir yra labai svarbu ne vien tiksliau apibriežti rytų partnerystę, bet skatinti, kad tos šalis judėtų link Europos. Šia prasme, kai artėja e, rinkimai, e, Moldavijoje ir Ukrainoje reikėtų įvertinti strateginę svarbą. Labai svarbu kad e, Jodoji jūra, šis regionas vėl būtų įtrauktas ES darbo atvarkė. Tai yra mūsų plačios valstybės tikslas. Mes didžiulį dėmesį skiriame sektoriniam bendradarbiavimui susijusiam su mėlynos, mėlynosios ekonomikos, ekonomikos vystimu Jodosios jūros regione, e, užtikrinant aplinkosaugą ir kuriant pilietinės visuomenės tinklus. Derinant veiksmus Europos komisija Mes turime daugiau dėmesio skirti sekti, sektoriniai darbo atvarkiai, kad būtų galima daugiau gyvybės įkvėpti Jodosios jūros regionui ir ateinantį dešimtmetį skirti tikslų gyvendinimu, kuris būtų aiškiau matomas ir tvaresnis. Platesnė perspektyvoje kitas prioritetinis regionas e, Centrinė Azijoje, kuris yra labai kuris yra labai svarbus strateginė prasme. Patvirtinant ES strategiją dėl junglumo ES ir Azijos ir kalbant apie strategiją ES skirtą Centrinė Azijai, mūsų aplinkatė valstybė stengiasi atverti kelius, kad būtų galima naujau, naujai dinamizuoti santykius tarp ES ir šio regiono šalių. Turint galvoje mūsų interesų sritis, mūsų kitas prioritetas yra susijęs su daugia šališkumu ir bendraja e, pasaulinė tvarka grindžiama taisyklėmis. Tas įsipareigojimas e, duos e, naujų idėjų, naujo kvėpimo ir jungtinės tautos ir ES turi dirbti kartu kaip pozityvios jėgos, skatinančios pokyčius pasauliniu lygiu. Tvaraus vystimusi darbotvarkės įgyvenimas ir bendradarbiavimas taikos palaikomos srityje ir atsparumo užtikrinime yra tos temos, kurias, kuriam, ties kuriamis dirbs mūsų prikaujantie valstybė. Ponios ir ponai, kaip aš jau sakiau savo pasisakymo pradžioje, prikaujančios valstybės pirmininkavimo tvarka remiasi keturiais ramšiais. Konvergencija Europoje, saugumas Europoje, e, globalus Europos e, vaidmuo ir Europa kuri remiasi globiomis vertybėmis. Tačiau apibrėžiant strateginę darbo tvarkę, mes turime kalbėti apie penktą Europą. Europą, kuri nori pasirinkti pati ir savo pačios naudai. Ir Rumunija yra pasiruošusi įdėti visas pastangas judančią kryptimi. Aš esu pasiryžęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Thank you, Minister Milishkanu, for presenting the priority. Ačiū ponui Melešanu, kad pristatė pirmininkaujančios Rumunijos prioritetus užsienio reikalų srityje. Išgirdome daug įvairių tezių, kurias dabar galime aptarti. 11 narių prašo teisės pasisakyti, tai puikiai pradžia, 35 minutės dar turime, tad paprašysiu kolegų pasisakinėti po dvi minutės. Tada ministrui liks pakankamai laiko atsakyti. Na, jums mes skirsime 10 minučių. Pradėsime nuo frakcijų. Ponas Preda, Rumunijos delegatas. Labai ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu rumuniškai paivairinimui. Ačiū ministrė. Džiaugiuosi, kad atvykote į AFET komitetą. Linkiu Jums kuo geriausios kloties per ateinančius šešis mėnesius. Aš norėčiau paklausti štai ko. Šižimpingas pasisakė apie galimybę susivienyti Kinijai konkrečiau susigražinti Taivaną. Mes šį klausimą aptarinėsime plenarinėje sesijoje, bet aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate šį klausimą. Ar Jūsų manimui reikėtų tarybai parengti išvadą šiuo klausimu? Antra. Jūsų vyriausybė nekarta kalbėjo apie galimą Rumunijos ambasados perkelimą į Jeruzalę. Ar jūs susisieksite su kitomis valstybėmis narėmis, kad būtų pakeista visos es pozicija dėl ambasados klausimo Izraelyje? Trečia. Moldavija. Bukareštas blokavo įvairias rezoliucijas dėl Moldavijos ir taip buvo pasipriešinta Europos parlamento ir vyriausios įgaliotinės pozicijai e, dėl rinkimų ir demokratijos padėties Moldavijoje. Jūsų pozicija atitenka, atitinka Plahotniuk oligarcho požiūrį. Taigi, ar per savo pirmininkamo šešis mėnesius jūs kreipsite dėmesį į parlamento poziciją? Ar bus vykdomos stebėjimo misijos ir ar bus stebimi rinkimai. Ačiū. Dabar Kristijandė, vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Ministrė sveikinu atvykus į AFET komitetą. Turiu porą klausimų jums. Pirmiausia, tai Rumunija turi daug patirties, kalbant apie santykius su Moldavija. Ko mes galėtume tikėtis iš artėjančių parlamentinių rinkimų, kurie vyks Moldavijoje vasario mėnesį? Negana to vyko ministrų susitikimas su ASEAN šalių atstovais. Šį rytą savo komitete mes balsavome dėl bendradarbiavimo susitarimo su Singapūru. Kita mėnesį vyks dėrybos dėl laisvos prekybos susitarimo su Singapūru. Tad kokia būtų jūsų kaip pirmininko pozicija? Kaip galima būtų sustiprinti ES ir ASEAN ryšius? Kaip galima būtų dar sustiprinti strateginę partnerystę? Ačiū. Ir dabar ne rumūnas, bet rumūnijos draugas Charles Tenok. Ačiū. Sveikinu ministrą atvykus. Kaip aš suprantu, pirmininko rolę, tai jo užduotis yra vykdyti plėtros politiką. Jūs, aišku, kaip e, Rumunijos atstovas e, galite kitaip vertinti ASEAN, Kiniją, Singapūrą ir panašiai, bet e, kaip pirmininkas jūs turite čia vadovautis, kaip suprantu, vyriausios įgaliotinės prioritetais. Man patinka tai, ką jūs sakote apie populizmą, apie tarptautinę tvarką. Rumunija paprastai tradiciškai laikoma Balkanų šalimi. Aš pats ateinančius tris mėnesius būsiu Juotkalnyjos klausimo pranešėjas. Todėl man patinka, ką Jūs sakėte apie Jotkalnijos ir Serbijos prisijungimo palaikymą. Makedonijoje irgi vyks referendumas. Laikome. E, Vilėmės, kad viskas vyks sėkmingai. Taip pat jūs kalbate ir apie ES ir JAV ryšius. Toliau Ukraina, tai kas vyksta Dombase, Minsko susitarimas. Visi šie klausimai išlieka. O um, aš norėčiau pasiteirauti štai ko. Junktiniai karalystėje artėja istorinis momentas. Jūs taip pat būsite pirmininkas per Brexitą. Na, manau, aš jūs negalite dabar kalbėti apie 50 straipsnio pratesimą. Mes žinome, kad per ateinančias dešimt dienų daug e, naujienų pasirodys tuo klausimu, bet e, aš manau, kad Junktiniai karalystiai labai svarbu išlaikyti bendradarbiavimą visose tose srityse apimant ir darbą su vakarų Balkanais, nemažiau svarbi asociacija su PESCO ir CSDP. Kaip užtikrinti tinkamą saugumo partnerystę, kaip užtikrinti tą saugumo politiką. Visą tai taps iššūkiu, ypač tuo atveju, jeigu nebus susitarimo. Ačiū Charles Tanok. Dabar Rebeka Harms. Žalieji. Man labai patinka jūsų pažadas, kad jūs susitelksite į kaiminystės strategiją ir šalis kandidatės bei asocijuotas šalis. Aš turiu vieną atvirą klausimą. Tos šalis kandidatės arba asociuotusios šalis. Juose susidurėme su didžiulė korupcijos problema. Pavyzdžiui, Ukrainoje kartu su Ukraina mes kūrėme prokuratūrą vadovaudamėsi Rumunijos specialiąją prokuratūrą. Žinome, kas nutiko su Laura Krevežė ir jos pirmtaku. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate tapimą pavyzdžių, kaip galima čia padėti kovoti su korupcija. Antras klausimas yra susijęs su Turkija. Mes aptarsime Europos parlamento ataskaitą apie Turkiją. Mūsų pranešėja savo dokumente prašo, kad būtų sustabdytos dėrybos Gali būti, kad Turkijoje iškils pilietinės karas. Turkija taip pat labai kišasi į Sirijos reikalus. Ji yra ne vien šalis kandidatė, bet ir NATO narė. Ar jūs manote, kad tai vis dar yra tinkama turint omenyje jos kaip kandidatės statusą? Ačiū, dabar ponas Kuka. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs, ministrė, linkiu kuo didžiausios sėkmės per ateinančius šešis mėnesius. Aš noriu pasiteirauti apie ES plėtrą Vakarų Balkanuose. Jūs paminėjote tai kaip vieną iš savo pirmininkavimo prioritetų. Žinote, mes čia jau labai seniai entuziastingai pasisakome apie plėtrą. Buvo numatyta plėtros strategija, pirmininkaujantį Bulgariją labai norėjo daryti pažangą Buvo taip pat sušauktas viršūnių susitikimas, pirmininkaujantį Austriją irgi e, turėjo daug ekspertinių žinių vakarų Balkanų kontekste. Bet jei pasižiūrėtume, kas iš tiesų vyksta, tai nelabai ką pamatytume. Mes visi sakome, kad dabar kyla tokia tobula proga vakarų Balkanams – Bulgarija, Austrija siekia įtraukti vakarų Balkanus, bet jūsų šalyje yra daug skeptikų, bet jūs dabar juos galite nustebinti, jūsų sąlygos yra pačios geriausios. Aš dėja šiek tiek bijau, kad mumis nebepasitikima vakarų Balkanuose. Mes jiems nurodinėjame, ką jie turi nuveikti. Kai kurie iš mūsų sako, Mes žinome, kokios tai šalis, bet negalime pasakyti garsiai. Vakarų Balkanai žino, kad mes juos stebėsime. Tai aš jūsų labai prašau mus nustebinti. Ačiū. Ačiū ponui Kukan. Dabar ponas Pašku. Labai ačiū. Politikoje viskas yra reikalinga, bet nieko nepakanka. Manau, toks ir yra atsakymas į pono Kukan klausimą. Visgi aš norėčiau apie kitką pakalbėti. Norėčiau paklausti ministro. Kaip jūs vertinate politinę priklausomą euro grupiai svarbą? Ar taip yra sustiprinama valstybės narės priklausančios euro grupės, euro grupiai e, pozicija, ar tai neturi įtakos? Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tokeš. Sveikinu atvykus Jūs, ponė ministrė. Pirmininkaujantį Rumunija išsikėlė daug kilnių tikslų siekiant geresnės ir vieningesnės Europos. Kalba apie bendruomenių, sanglaudą, atskirties tarp valstybių narių sumažinimą ir panašiai. <clears throat> Tačiau, kol tokių tikslų nepasieksime savo šalyje, o mes labai aiškiai galime pasakyti, kad šiuo metu Rumunijos visuomenė suskaldžiusi labiau negu bet kada per pastarosius 30 metų. Ir girdime kalbas, kurios primena komunistinio laikotarpio kalbas. Taigi dabar iškyla klausimas, kaip mes tų kilnių tikslų pasieksime. E, sanglaudos, sutarimo, socialinės, politinės vienybės, jeigu mes savo kieme to padaryti nesugebame. Neturėtume eksportuoti savo nuo savų konfliktų į Europos Sąjungą. Na, taip pat egzistuoja strateginė partnerystė tarp Rumunijos ir Vengrijos. Atidžiai stebėjau jūsų susitikimus ir diskusijas su kolega iš Vengrijos ir jūsų pareiškimai sako, kad jūs remiatės tarpusavio pagarbą e, Rumunijos ir Vengrijos santykiuose ir kad siekite bendradarbiavimą tarp dviejų šalių. Jūsų partijos atstovai e, balsavo prieš Argentinį pranešimą, e, kuris e, kritikuoja ir smerkia Vengriją ir jos veiklą migracijos krizės metu. Kaip jūs žiūrite į šiuos dalykus? E, sveiki atvykę, ponė ministrė, ir aš sveikinuosi e, su jumis. Jūs keletą kartų paminėjote, kad e, plėtros politika yra labai svarbi ir kad reikia išlaikyti ES įsipareigojimus rytų partnerystės politikai. Kaip ketinate pirmininkaudamas taryboje mm, paremti Moldovą, Ukrainą ir e, konkrečiai Gruziją, kurios yra pasirašusios e, rytų partnerystės susitarimus. Toliau, pirmininkaudami tarybai. E, paskelbėte Europos šalių solidarumo ir vienybės šūkį. Kaip jūs ketinate panaikinti skirtumus tarp, taip sakant, pirmarūšių ir antrarūšių Europos valstybių. E, galbūt jums pirmininkaujant e, Rumunija, pavyzdžiui, taps draugė su Bulgarija ir Kroatija Šengeno zonos nare. Dėkui, dabar žodis ponui Milan Monna. Dėkoju, pane ministrė, kad e, atvykote pas mus šiandieną. Manęs e, nestebina, kad jūs susitelkėte pirmiausia į kaiminystės politiką. Ji iš tikrųjų labai svarbi Rumunijai. <clears throat> Bet ir apskritai ES tai labai svarbi politikos sritis. Aš uh, esu ispanas ir kaiminystė labai svarbi mūsų santykiuose su viduržėmio regiono šalimis. Tad e, kalbant apie kaiminystę, aš norėčiau, kad e, viduržėmio jūros kaimininės šalis nebūtų užmirštas. Dar keletas pastabų. Venezueloje dabar vyksta labai didelės transformacijos ir man atrodo, kad reikia daugiau dėmesio sutelkti į tai, E, Rumunija tam turėtų skirti daugiau dėmesio. E, tas pats pasakytina apie santykius su Merkosur valstybėmis, ne tik politinius santykius, bet ir ekonominius santykius, turint galvoje, kad baigiamos dėrybos su šiomis valstybėmis. Dėkoju, ponė Gomeš. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Ketvirtoji direktyva dėl kovos su a, um, e, pinigų plovimu a, e, taip pat kalba apie kovą su korupcija. Kalbant apie tos direktyvos perkelimą į Rumunijos teisę, a, e, greta E, kova su korupcija, ten beje kalbama ir apie e, kova su terorizmo finansavimu. Mums teko e, visai neseniai kalbėti su Gruzijos ministrė ir ji savo pasisakymę iškėlė Jodosios jūros tarpusavį jungčių klausimą, ką jūs apie tai galėtumėte pasakyti? E, pratesiant tai, e, ką kolegos minėjo, kalbėdami apie Jeruzalę ir Moldovą. E, perkelimas ambasados į Jeruzalę, kaip tai gali sustiprinti ES tradicinę politiką dėl dviejų valstybių sprendimo? Dėkui, paskutinis rašė ponas Navrydis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu gimtają kalbą, tad teks jums pasinaudoti ausinėmis. Sveiki atvykę, gerbiamas ministrė. Jeigu norite, kad prikatės būtų sėkmingas, tai jūsų prakavimo prioritetai turi tinkamai funkcionuoti. Viską reikia grįsti ES vertybėmis ir principais. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Noriu suprasti, ar jūs galėsite tinkamai gyventi tas funkcijas. Pirmiausia, apie Turkiją aš norėčiau kalbėti. Po daugelio mėnesių ir metų galiausiai mes išgirdome, E, kad Turkija yra mūsų strateginis partneris. Kokie yra faktai? Turkija, kalbant apie tai, Erdogano vyriausybė negyvendino savo įsipareigojimų, kuriuos prisėmė ES atžvilgių, įskaitant įstatymų viršinybę Turkijoje, pagrindinių žmogaus teisų laikymasi Kipro pripažinimo ir pripažinimo tos valstybės, sudarant su jie priekybos sutartis. Visi tie aspektai neigiami. Taip pat egzistuoja strateginis bendradarbiavimas su Italija, Graikija, Kipru, iš kitos pusės Izraeliu, Egiptu, Jordanija, Palestinos valda. Ir štai Mes turime pono Erdogano, Erdogano vyriausybę, kuri paskelbė tam tikrus karinius veiksmus, neteisėtus veiksmus. Žinoma, mes girdime tai, ką jūs kalbate, kad jūs laikotės ES vertybių ir laikysitės ES principų tikimės, kad ir Kipro atžvilgių bus laikomasi tų principų ir teritoriškumo. Na ir e, pagaliau, ponė ministrė, leisiu savo pasakyti. E, aš e, štai kokį klausimą noriu Jums užduoti. Jūs paminėjote, kad rytų partnerystė bus Rumunijos kaip pirmininkančias valstybės vienas iš prioritetų. Ir Ko gero e, galėsite pažymėti dešimtasias tos partnerystės metinės jums pirmininkaujant. Bet čia mm, atkreipiame dėmesį į padėtį Moldovoje e, šiame komitete ir plenarnio pasėdėje daug apie ją diskutuota ir daug būkštavimų yra išreikšta apie demokratijos standartų menkėjimą jūsų kaiminėje valstybėje. Tad klausimas, ar jūs ketinate imtis veiksmų e, pagerinti padėtį Moldovoje rengintis 24 e, vasario rinkimams? Dėkoju, tikiuosi, kad leiste man uh, atsakyti per tą laiką, kuris man yra skirtas, o tai yra septynios minutės. Aš pabandysiu atsakyti visus klausimus e, labai, labai skubiai. E, penkiolika minučių vis tik sako pirmininkas, dėkui, e, jūs labai dosnus. Taigi, e, pirmiausia, nuo jūsų klausimų ir pradėsiu, ponė pirmininkė. Noriu labai aiškiai pasakyti, e, apie mūsų poziciją dėl Moldovos. E, e, mes siekiame paremti Moldovos kelią į Europos Sąjungą. Mes e, nesudarinėjame kažkokių specialių sandorių su ne vienu politiku iš Moldovos, turime institucinius santykius ir mūsų tarptautinio vystimosi agentūra vykdo Moldovoje projektus, kurie yra naudingi vien tik tai piliečiams. Tik tai tai. Na, kalbant apie veiksmus, ką mes galėtume nuveikti, ypač jūs paminėjote rinkimus, prieš tris dienas ar keturias dienas e, buvau Kišiniove, dalyvavau paminant, paminint e, diplomatijos dieną, e, kalbėjausi su premjeru ir užsienio reikalų ministru ir e, pasakiau labai aiškę žinę. Egzistuoja raudonoji linija, kuri gali Moldovai sukelti didžiulių problemų. Ir tai yra susiję su rinkimų organizavimu. Jie turi būti sąžiningi, laisvi, prižiūrimi e, ESBO ir kitų tarptautinių institucijų. Mūsų parama, mūsų uh, indėlis yra labai aiškiai juos informuoti apie e, raudonas linijas, kurių e, jie neturėtų peržengti. Tai tiek daug, daug maž <clears throat> dabar jau jums leidus e, nemažai klausimų. Kadangi nemažai klausimų buvo rumuniškai užduota ir aš į juos atsakysiu rumuniškai. E, ponas Kristian Prėda. Taivanio e, reunifikacija, net, netgi jėga, e, jeigu tai, tai, tai gali įvykti ir iš tikrųjų sausio 31 mes Rumunijoje Kaip tik e, kalbėsime apie tai, dalyvaus visi užsienio reikalų ministrai. E, ta tema yra darbo atvarkėje e, ir visų ES valstybių narių pozicija bus suformuluota ir ji bus remiama visų valstybių narių. Jeigu klausite manęs asme asmeniškai, tai aš manau, kad E, vienintelė primtina alternatyva yra susijungimas per politinės darybas. Bet žinoma, mm, turime palūkėti ir pažiūrėti, ką galvoja mūsų kolegos. Ambasados perkelimas į Jeruzalę tai nėra problema. Vienintelis dalykas e, kas buvo padaryta Rumunijoje po prezidento Trumpo sprendimo perkelti JAV ambasadą į Jeruzalę. Buvo e, atlikta analizė, ką toks perkelimas e, reikštų Rumunijai. E, panalizavome už ir prieš ir panalizavome teisinį pagrindą saugumo tarybos, jungtinių tautų saugumo tarybos, e, generalinės asamblėjos rezoliucijas, Oslo rezoliucijos labai aiškiai e, pasisako šiuo klausimu, taigi nėra sprendimo perkelti ambasados į Jeruzalę. E, dėl Moldovos, kad tarybos išvados buvo užblokuotos, šiuo klausimu, ne vien tik Rumunija, beje, blokavo keletas valstybių narių, blokavo ir mūsų pamastymai buvo štai kokie. Mūsų nuomonė e, visiškai netoli e, artėjant rinkimams neturėtume bandyti Moldovos politinėje kovoje paremti vieną, kurią iš pusių. Mūsų tikslas yra paremti bet ką, kam Moldovoje rūpi reformos ir pokyčiai Moldovos visuomenėje. E, neturime jokių santykių su konkrečiais <clears throat> asmenimis, politikoje mes su asmenimis nedirbame, dirbame su institucijomis. Pono Kristijas klausimai. E, lūkesčiai dėl e, būsimų rinkimų Moldovoje. Buvau ten prieš keturias dienas, susitikau su premjeru. E, jis kalbėjo valdančios koalicijos vardu, taip pat buvau e, susitikęs su neparlamentinės opozicijos visų partijų atstovais. Ir po visų diskusijų padariau išvadą, kad šiuo metu iš esmės vienas trečdalis balsų atiteks socialistams, vienas trečdalis demokratams ir vienas trečdalis neparlamentiniai opozicijai e, apklausose, jiems sekasi dabar neblogai sekasi. Ir kalbėdamas su e, vyriausybės atstovais aš sakiau, nesudeginkite visų tiltų santykiuose su neparlamentinė opozicija, jums gali jos prireikti. O kalbėdamas su opozicija, e, aiškiai jiems pasakiau, kad jūs galbūt remiatės kitomis vertybėmis kaip valdančioji <clears throat> koalicija, bet e, nepraraskite savo šanso, daug pinigų iš ES yra investuota e, į Moldovą, neiššvaistykite jų, reikia palaukti, pažiūrėti, kokie bus e, rinkimų rezultatai. Dėl Singapūro bendradarbiavimo ir partnerystės e, sustarimas su e, Singapūru ir ASEAN šalimis. Ką turėtume nuveikti? Dėl ASEAN šalių mes e, palaikysime komunikacijos kanalus su šiuo regionu. Ir <clears throat> vienas iš svarbiausių dalykų yra jaunimo auklėjimas tose šalyse. Kadangi tai yra prioritetas, mes nusprendėme surenkti renginį Bukarešte, pakviesti ASEAN šalių švietimo ministrus. Ir e, greta šio renginio taip pat e, e, pasikviesti ir studentų atstovus ir Azijos universitetų vadovus, rektorius. Manytume, kad tokiu būdu Rumunija E, galėtų prisidėti prie švietimo sistemų tose šalyse e, plėtros. E, ponas Tanukas, daugia šališkumas, Balkanų valstybės, aš pereisiu dabar į anglų kalbą, ar galiu? <clears throat> Turime 24 kalbas, galite pasirinkti. Na, ką aš galiu pasakyti, e, e, e, Britų visuomenė priėmė sprendimą, mes jį gerbėme, dalyvavome dėrybose tarp Mišel, Mišelė Barnie ir e, valdžios Londone. e, vadovų taryba. E, gruodžio mėnesį e, pritarė pasitraukimo sustarimui ir politiniai deklaracijai dėl e, ateities santykių e, tarp Junktinės karalystės ir ES. Ir šiame kontekste mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, kaip rotuojanti pirmininkaujančioji valstybė, Taigi, šiomis aplinkybėmis, jeigu Junktinė karalystė norėtų pratesti laikotarpį iki išstojimo ir galbūt pabandyti mm, pateikti pakeitimų e, sustarimo projektui ar politinėje deklaracijai, mes e, galėtume sukurti E, logistinės galimybės ES valstybėms narėms išreikšti savo e, nuomonės ir siekti konsensuso. Mūsų tikslas yra sukurti sutarimą tarp e, ES 27 valstybių jų santykiuose su e, Didžiaja Britanija. E, galiu tiesiai Jums pasakyti, labai man gaila, kad Jūs nusprendėte išstoti iš ES. Na ir mūsų tikslas yra išlaikyti Junktinę karalystę kuo arčiau prie ES, ypač kai kalbame apie gynybą, užsienio reikalų saugumą ir e, kitas rytis, e, kur Junktinės karalystės balsas yra labai stiprus. O jeigu Junktinė karalystė išstos, tai yra toks dalykas kaip strateginė partnerystė. Rumunija ir Didžioji Britanija pasirašė tokį sustarimą 2003 metais. Mes galvojame, kad galima būtų e, ją e, modernizuoti, e, kad būtų apriepti politiniai santykiai, gynyba, saugumas, švietimas, inovacijos ir kiti dalykai. Esam pasiruošę e, nuveikti visą tai. O kaip pirmininkaujantį valstybė, tiesiog būsime e, tarpininkai, skatintojai, kad tie dalykai būtų išspręsti kuo galima greičiau. <clears throat> Rebeka Harms, e, korupcija Ukraina, Laura Koveši, Turkija, įsikešimas. Man, man gaila, bet mūsų nuomonės e, tarp ES ir e, valstybių narių e, ir pilnų narių požiūris į tai skiriasi. Mes kalbame apie pagrindinės vertybės ir mūsų pastangos bus užtikrinti tas vertybės, E, visose valstybėse tai geriausias indėlis e, į demokratiją visose visuomenėse. Tai pasakyti ir apie jūs, apie mūsų šalį, taip pat ir apie Turkiją. E, atvirai sakant, jeigu pažiūrėsite į referendumą, kuris įvyko Turkijoje, tai pamatysite, kad piliečių nuomonė pasiskirsti 52 balsai prieš 48 arba beveik per pusę. E, kaip mes galėtume nuspręsti, kad nereikia leisti Turkijai įstoti Europos Sąjungą, kai pusė jos gyventojų e, galvoja vienai, po kitą pusę kitaip. E, kol Turkija turi kandidatės statusą, mes turime šiokį tokį poveikį. Jeigu nebeliks jo, tai mūsų poveikis pranyks. Aš nebandau nieko primesti niekam. Tas pats pasakytina apie Ukrainą, apie Moldovą. Santykiai su e, Europos sąjunga yra e, vienas iš svarbesnių ramšių jų demokratinių reformų procese. E, šitas siekis <coughs> padeda e, plėtoti demokratiją. Niekas netiki, kad e, e, tobula demokratija egzistuoja. Bet kiekviena valstybė kandidatė nusipelno paramos šitoje, šitame kelyje. Pone Kukanai, e, ne, nelabai jūs e, galima nu, nu, nustebinti, bet aš turiu pasakyti, kad užsienio reikalų ministrų lygių e, sausio 31 organizuojame diskusiją kuriuose dalyvaus visos Vakarų Balkanų valstybės. Surenksime labai atvirą diskusiją. Visos kortos bus padėtas ant stalo ir E, Davidas Mekaliste taip pat e, pagerbs šitą renginį. Jūsų indėlis bus labai svarbus. Tai, tai štai ką mes galime padaryti. Tai iš tikrųjų jums nėra surprizas, bet galbūt nustebins <clears throat> rezultatai e, to, to susitikimo. Taigi, ministrė Pašku, Ir e, kartą buvęs ministrų žmogus ir išlieka juo visą gyvenimą. Taigi jums e, labai atvirai turiu pasakyti, kad <laughs> prisijungimas prie eurozonos yra vienas iš e, Rumunijos tikslų. Turiu pasakyti, kad žiūrint iš techninio požiūrio taško, Rumunija jau atitinka visas sąlygas dėl prisijungimo prie eurozonos. Egzistuoja vienintelė problema E, tai e, galimybės tų piliečių, kurių e, atlygis, atlyginimai yra labai žemi, jų gebėjimas išlikti, jeigu bus prisijungta prie eurozonos. Taigi dabar stengiamės jų pajamas padidinti, sukurti tų mažiausiai uždirbančių žmonių stipresnę bazę kad, e, taip sakant, jų nesunaikintume. Tai labai svarbu politiškai. E, kodėl? E, todėl, kad kartais susidaro įspūdis, kad egzistuoja dviejų greičių Europa, dviejų rūšių piliečiai ir taip toliau. Ir a, a, e, <clears throat> Mes esame paprasti piliečiai, turintys savo valiutą ir manome, kad taip pat turime teisę būti pakviesti į diskusijas dėl biudžeto dalykų, e, nors ir nesame eurozonos nariais, neapsimesdami, kad mes e, kažkaip įtakosime priimamus sprendimus. Mes tiesiog norime žinoti apie tas diskusijas ir integruoti jas e, diskusijas, <laughs> panaudoti jas mūsų e, veiksmuose. E, panas Tokiš, taip, iš tikrųjų, sakau taip sanglauda ir būtent todėl, kad mes turime problemų namuose, jų yra ir kitose šalise sanglauda ir konvergencija mums yra pagrindinės vertybės. Mes norime pasinaudoti pirmininkavimo galimybėmis tam, kad e, Rumunijos piliečiai tikrai savoktų, ką ES reiškia, tai gali pakeisti jų požiūrį į, į ES apskritai. Ne. Santykiai su ES yra puikus, e, galiu. E, e, ir, ir santykiai su Vengrija yra, yra tikrai puikus. Mes ekonominė prasme Vengriją laikome antruoju savo partneriu po Vokietijos. Ir iš tikrųjų čia ir glūdi tikrieji mūsų uh, piliečių interesai. Žinoma, nuomonės gali skirtis, ypatingai kai e, minime antro pasaulinio karo pradžią, pradžios e, šimtmetį, bet tuos dalykus turbūt geriausia palikti istorikams. E, mano asmeniniai santykiai su Vengrijos užsienio reikalų ministru ir premjeru yra pagarbus ir šilti. Galite juoktis, bet mes kartu ieškome e, sprendimų. E, kaip mes pritarėme ar remiame asociacijos e, susitarimus, Šengenas yra politinis klausimas, jis yra platesnis negu mūsų kompetencija. Aš, aš padariau vieną klaidą, kai aš <laughs> kalbėjau apie mūsų prioritetus e, e, rytų partnerystės e, prasme. Aš turėjau galvoj taip pat ir kaiminystę kontinento pietuose nuo Maroko iki Ispanijos mes norime E, paremti e, bendrąjį požiūrį e, į kaiminystę, pradedant nuo šiaurės ir baigiant viduržėme jūros pietų šalimis. Taip, direktyva dėl kovos su pinigų plovimu. Dabar ji yra parlamente, ten e, vyksta perkelimo procesas. E, e, Moldovos <coughs> prezidento rinkimai, ambasados perkelimas į Jeruzalę. Taip, dėl Turkijos aš taip pat atsakiau, ponas Makalisteri, jūs paskutinis uždavėte klausimą, į kurį aš pirmiausia ir atsakiau. Tai tiek. No, 20... Ačiū ponia Mališkano. 20 intensyvių minučių. Pabaigoje ačiū už atsakymus. Dėkuoju, kad atvykote į mūsų komitetą, užsienio reikalų komitetą. Ačiū, kad atsakėte į visus kolegų klausimus. Dėkuoju. Daug sėkmės jums ateinantį pusmetį pirmininkaujant geros dienos ir gerai praleiskite laiką Briuselėje. Šiek tiek vėluojame, taigi iš karto siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, 32 klausimo. So, colleagues, we come to... Kolegos, prieėjome 32 darbo tvarkės klausimą. ES ir Rusijos politinių santykių padėtis. Nedėlstamas norėčiau perduoti žodį Sandrai Kalnietiai. Dešimt minučių tokia trukmė turėtų būti dėl to, kad mūsų darbo atvarkė labai apkrauta ir paskutinę minutę turėjome daryti pakeitimus ir šį klausimą perkelti iš vakar dienos darbo atvarkės į šiandienos. Sandra Kalnietė pristatys savo požiūrį, kaip reikėtų dirbti su kolegomis iš kitų frakcijų ir tikiuosi, kad šis komitetas ras tinkamus kompromisus, tinkamą kompromisą šiam pranešimui. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, šis klausimas iš pradžių turėjo būti nagrinėtas šiandien. Tada jis buvo perkeltas į pirmadienį, o dabar jis vėl buvo sugražintas į antradienį. Rusija yra tokia svarbi partnerė ir mums tik 10 minučių skiriama. Na, pasistengsiu padaryti, kas mano jėgoms. Kai buvusi ambasadorė ir užsienio reikalų ministrė, aš per 15 metų paskyriau diplomatijų pastangų, siekdama sukurti konstruktyvus santykius su Rusija, grindžiamus abipusio pagarbą ir bendradarbiavimu. Tačiau nuo 2008 metų, kai Rusija užpuolė Rusiją, aš esu įsitikinusi, kad tarptinė bendruomenė turi priimti realybę, kad Rusija keičiasi nuo atsakingos partnerės tarptinė bendruomenė į labai pavojingą valstybę savo kaiminėms. 2014 mano baime buvo patvirtinta, kai Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo agresyvų karą prieš Ukrainą. Dėl to aš esu giliai įsitikinusi, kad laikas e, mandagiai diplomatijai kalbai pasibaigė, laikas E, vadinti daiktus tikraisiais vartais. Tai aš ir padariau savo pranešimo projekte, kalbėdama apie ES ir Rusijos politinius santykius. Noriu padėkoti visiems, kurie padėkė pakeitimus pranešimo projektui. 375 iš visų yra pakeitimai. Ir tikrai nenostabu, kad reikšminga dalis tų pakeitimų susiję su dabartinėmis sankcijomis Rusijos atžvilgių kai Rusija traukiama atsakomybė už jos nusikaltamus veiksmus ir tarpnešti teisės pažeidimus. Svarbu išplėsti sankcijas Rusijai, kol jinai pradės laikytis tarptautinių normų, sustabdys agresiją Ukrainos atžvilgių, kitų šalių atžvilgių. Daugeliu šalių ragina vienybės valstybių narių kad būtų laikoma, kai kažkas uh, pažeidžia uh, tarptautinės normas. Bendrasis vardiklis turi būti daugiau už daugiau, mažiau už mažiau. Ir parlamentas pakartoja ankstesnius raginius dėl, dėl Magnitskio, dėl priemonių dėl Magnitskio ir taip pat 10 e, gruodžio e, buvo kalbėta taryboje dėl žmogaus teisių. Yra daug E, planų dėl ateities, kad reikėtų suspenduoti Rusijos ES bendradarbiavimo partnerystės susitarimą. Bet ir yra kolegų, kurie mano, kad reikėtų išsaugoti tą susitarimą, jį reikėtų pakeisti nauja, e, nauja, naujų susitarimų. Bet aš manau, kad yra mažai erdvės bet kokiai naujai sistemai, susitarimai, kol, e, kol Rusija ir toliau yra okupavusi dalį Ukrainos ir taip pat Mm, nepalankiai elgėsi daugelio ES šalių atžvilgių. Raginame, kad būtų tiesioginis ES įstraukimas į konfliktų sprendimą rytų Ukrainoje. Taip pat reikėtų Donbase jungtinių tautų palaikymo paėgas įvesti. Ar yra vietos laiko ar erdvės naujoms iniciatyvoms Europos ir Rusijos santykiuose? Žinoma, yra tradicinės pozicijos dėl Nord Stream 2. Aš kaip pranešėja ir daugelis kolegų siūlau, kad reikėtų atnaujinti raginimą šiuose rūmuose, sustabdyti Nord Stream 2 projektą, kadangi jis netitinka ES energetikos politikos. Kolegos iš, kai, iš karių pusės nepritarė šiai nuomonį. Aš laukiu vaisingų diskusijų komitete, noriu dirbti su šešėliniais pranešėjais dėl kompromisinių pakeitimų. Pirmasis mūsų sustikimas vyks rytoj ir didžioji dalis kompromisinių pakeitimų e, jau yra parengti. Ačiū pirmininkė. You, Sandra. Ačiū, Sandra. Puiku. Trumpai, tiksliai, aiškiai. Gal, negalime šiame daugiau laiko skirti, nes iškils sunkumų kitam klausimui. Turime penkis kolegas, kurie norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Siūlau maksimaliai dvi minutės skirti kiekvienam pasisakymui. Pradėsime nuo ponios Jekonsari. Dėkoju. Kol kas dar neturime kompromisų, turime aptarti. Turėsime juos aptarti rytoj. Aš apgaresauju, kad taip vėlai viskas vyksta, bet pagrindinė mano idėja būtų tokia. Tenka apgaitestauti, kad politiniai santykiai tarp Rusijos ir ES yra užstrigę. Mes tiesiog kartojame savo tam tikrus teiginius ir nėra jokių pokyčių. Pranešėja gana teisingai nurodo ketvirtoje dalyje, jog yra svarbu deeskaluoti dabartinės įtampas ir įsitraukti į konsultacijas su Rusija, kad būtų galima sumažinti klaidingo supratimo e, pavojų. Vienas iš svarbių dalykų tokių konsultacijų yra mūsų tarpparlamentinis dialogas. Keitimasis e, parlamento nariais minimalizuotų klaidingo supratimo riziką. Dėl to abi šalis turėtų įdėti pastangų, parodyti gerą valią ir pasistengti, kad ES ir Rusija galėtų dirbti toliau kartu, nes tikrai yra absurdiška, kad politikai negali oficialiai susitikti, kai yra tokia įtampa tarp santykių. Mums reikia politinio dialogo Ukrainos klausimais, taip pat reikia spręsti saugumo klausimus ir bendro intereso šalise stengiantis atkurti tarpusavio pasitikėjimą. Turime apibriežti naują santykių uh, uh, sistemą. Dvyliktojo dalyje pritariu pranešėjos raginimui užmėgsti aukšto lygio dialogą tarp ES ir Rusijos, ekonomikos sąjungos ir su šalimis, su kuriamis darytas asociacinis susitarimas. Išeities tašk, tai būtų išeities taškas palengvinant aukšto lygio dialogą. Būtų gerai e, darbinių lygių nustatyti dialogą. Taip pat stiprinti kontaktus tarp žmonių. Taip pat e, dėl to mums reikia e, e, padidinti finansavimą Erasmus Plus programai. Dar vienas dalykas, į kurį neatžvelgta dėmesio, neskirta tam dėmesio. Tai yra ryšys tarp Rusijos vyriausybės ir ekstremaliaus dešinės nacionalistinių partijų, tokių kaip Vengrijos vyriausybė. Tai kelia grėsmę pagrindiniams vertybėms ES. Dėkoju, ponė Jekonsari. Kolegos, mes jau vėloja ir, vėluojame ir aš turiu dar kartą paprašyti. Laikykitės dvi minu, dviejų minučių, nelgiau. Toliau Čars Tanuk. Dėkoju, aš kalbėsiu ponios Ana Fatiko vardu, nes jinai susirgo. Žinoma, džiaugiuosi Kalnėtė pranešimu, ponia Kalnėtė geriau pažįsta Rusiją nedaugelis mūsų. Ir dabar Rusija jau laikosi ekspansionistinės politikos savo užsienio politikos rytyje, Donbase, Ukrainoje, e, destabilizuoja Jotkalnyje, dalyvauja įvykiuose Sirijoje. Taip pat ir išpolis e, Junktinėje karalystėje Skripalių šeimos atžvilgių. Akivaizdu, kad Rusija šiuo metu tikrai nėra draugiška mums šalis ir tikrai nepasiryžusi ginti mūsų vertybių. Nemažai buvo pasakyta. Rusija turėtų būti traktuojama kaip strateginė partnerė, nors jinai ir elgėsi agresyviai, nereikia jokių naujų bendradarbiavimo e, straipsnių atidaryti. E, tikimasi, kad bus tinkamas bedrabiavimas ir kad bus parengtas tinkamas pranešimo tekstas, kai ponas Landsbergis rengė tekstą ir buvo pranešėjas. Dešimtą dalį norėtų paminėti prelegentė. ECR tai yra nekeičiama pozicija, raudonoji linija. Apskritai pranešimas yra puikus ir sveikiname pranešėją Sandrą. Ačiū Čarliui Tanokui. Toliau Ponas Auštrevičius porą minučių. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų sveikinu Sandra Kalnietė dėl šio pranešimo projekto. Laukiame rydienos šešėlinių pranešėjų sustikimo ir diskusijų. Manau, kad išėties taškas yra labai svarbus dalykas šiame elemente. Dėl to aš raginu visus neturėti jokių iliuzijų ir nelaikyti norimo už realybę. Mes turime viską grįsti realybės vertinimu ir praktiškų požiūrių. Mes nepakeisime Rusijos. Rusija yra nusiteikusi eiti tuo keliu, kurio jinai pasirenka. Antras dalykas. Vis dažniau ir vis daugiau mažėja pasitikėjimas tarp Rusijos ir mūsų. Iš Rusijos pusės nėra pastangų tą pasitikėjimą kažkaip atkurti. Taigi nekritikuotikime patys savęs už tai, kad negalime palaikyti praktinio dialogo su Rusija. Trečias dalykas. Rusijos pusė renkasi savizolaciją iš daugelio europinių institucijų, taip ir Europos vadovų tarybos. Tai nėra mūsų klaidingas vertimas ar mūsų klaidos. Kalbant apie strateginę partnerystę, Čia aš nesuprantu, ką jūs turite galvoje, kokią strateginę partnerystę jūs čia norite matyti. Čia yra kažkoks tušės reikalas, nieks nevyksta. Ir reikėtų tiesiog nutraukti bet kokias pastangas šią kryptimį. Ir galiausiai neturėkite jokių iliuzijų apie naujo, naujus kokybiškus santykius su Rusija. Mums reikia bendrauti su Rusija, bet labai ribotai. Dėl to dėl Eura, e, toliau dėl Eurazijos ekonominės sąjungos. Aš sunkiai suprantu, apie ką eina kalba. Eurazijos ekonominė sąjunga, ponios ir ponai, yra nei daugiau, nei mažiau. Tai yra tarsi Rusija plus. Tai yra erdvė, kurioje dominuoja Rusija politiškai ir ekonomiškai. Ir tikrai neapgaudinėkime savęs. Nebandykime suprasti to, ko pati Rusija nesupranta. Tiesiog Rusija plečia savo įtaiką ir nebandykime įsitraukti į tą sritį, kas yra ta erdvė, kurioje dominuoja Rusija. Būkime realistais ir sveikinimai dar kartą ponė Kalnėti. Ačiū Patriu Užtrevičiui ir Rebeka Harms. Aš prisijungsiu prie kolegų. Noriu pasveikinti Sandrą. Man jos pranešimo pirmame projekte labai patinka tai, kad jie puikiai sugeba apibūdinti visus iššūkius, kuriuos Rusija kelia Europos Sąjungai. Ji tai daro vis labiau kiždamasi į kaimininę šalis kariniu būdu, tame tarpe ir į mūsų šalies partnerės Sandra taip pat sugeba apibūdinti tas bendrų interesų sritis. Ji taip pat kalba apie galimą atsaką į tokius prieštaringus aspektus. Ji pasiūlo, kaip galima reaguoti į tokius iššūkius, ką daryti su per pastaruosius keliarius metus vis augančia agresija įformuluoja tokias priemonės, kurios gali padėti geriau suprasti vieniems kitus, užtikrinti geresnį supratimą tarpės ir Rusijos piliečių. Aš pritariu tam, kas yra 16-17 punktuose, tam, kas yra susijęs su pilietinė visuomenė Rusijoje. Aš beje perskaičiau, kad Putinas Serbijoje sulaukė dar didesnės paramos negu Rusijoje. Tikiu, kad pokyčiai Rusijoje vyksta. Mes nežinome, kas ten vyksta, bet aš manau, kad kontaktų blokuoti nereikėtų. Dėkoju. Ačiū Rebekai Harms ir galiausiai ponas Flegenstein ir ponas Jurek. Aš irgi noriu padėkoti Jums už tokį gerą pasiūlymą. Kada pranešimas yra geras? Tada, kai jūs dėsote faktus, o jūs tikrai tą ir darote. Dar būtų gerai, jeigu jūs mums pasiūlytumėte, kaip reikėtų spręsti šią situaciją, kaip galima būtų pagerinti padėtį. Pane Harmsa paminėjo kelis iš tų pateiktų pasiūlymų. Aš manau, kad diskusijos bus labai įdomios. Bus įdomu aptarti visas tas temas, kurias dar reikėtų įtraukti į pranešimą. Aš pats noriu paminėti porą dalykų, kam nepritariu. Tai yra 21 punktas. Noriu jūsų paprašyti apsvarstyti jį. Ne dėl to, kad tai yra neteisybė, bet yra ir kita medalio pusė. Klausimas ne tas, kas gerėtis, kas blogėtis. Aš manau, mums svarbu yra pasižiūrėti į abi pusės. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas dialogas. Dėl Nord Stream 2 Aš čia greičiausiai daugumos nesurinksiu. Ir, kaip suprantu, jūs nesilaikote mano nuomonės dėl diversifikavimo, greičiau jų priešingai. Aš manau, kad sankcijos pritaikomos konkurentams neturėtų būti leidžiamos, o JAV turi nutraukti tokius veiksmus. Dėl 113, tai manau pralošime, bet čia reikia galvoti apie rinkos ekonomiką, dėl 121 reikia ieškoti kompromisu. Ačiū. Dėkoju, ponė Fleckenstein ir galiausiai panas Jurek. Labai ačiū. Noriu padėkoti Jums, ponė Kalnietė. Dėkoju už pranešimą. Aš tikiu, kad reikia pasižiūrėti į istorinius santykius su Sovietų sąjunga, kaip jie šiandien veikia mūsų situaciją. Atsirado naujos valstybės po Sovietų sąjungos žlugimo. Man atrodo, kad ankstesnės rezoliucijos ignoravo tokį požiūrį ir dabar to daryti nebegalime. Europa neturėtų būti pasyvi. Mes matome atvirą Lenino kultą ir privalome kritikuoti bolševizmą, kadangi jis irgi pasisako už Rusiją. Laisvė yra neįmanoma be kritikos. mes turėtume įvertinti situaciją susikloščiusią po komunizmo, tą situaciją, kuri dėl komunizmo ir susiklostė. Pasižiūrėkime į Baltarusiją. Šiandieną Rusija stengiasi įtikinti Baltarusiją atsisakyti savo nepriklausomybės. Ji tai daro žongliruodama energetikos kortą. Rusija daro spaudimą Baltarusijai. Aš manau, kad ES turėtų palaikyti Baltarusiją ir padėti spręsti esamas problemas. Jeigu Rusija nebeteiks paramos Baltarusijai, tai čia turi išnaudoti progą ES. Aš manau, kad reikia praktiškai pritaikyti Europos solidarumą tam, kad galėtume užtikrinti Baltarusijos nepriklausomybę. Aš norėčiau, kad ji būtų sustiprinta ir tuos aspektus noriu matyti pranešime. Ačiū. Kaip suprantu, rytoj jūs susitiksite tam, kad sustartumėte dėl kompromisu. Taip, rytoj 10 ryto susitinkame, bet kadangi kompromisai yra dar tik tai rengiami, parengėme tik tai pirmus 15 ir juos išsiųsime. Aš tikiuosi, kad 8 val. mes jau galėsime visus likusius išsiųsti. Na, greičiausiai mums reikės dar vieno šešėlinių pranešėjų susitikimo kitą savaitę. Bet kuriuo atveju, rytoj mes susitinkame ir vyks pirmosios diskusijos. Aš dėkoju visiems, kurie pateikė pasiūlymus pranešimui ir laukiu tolesnio konstruktyvaus darbo su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dėkoju. Tai einame tada prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Pusę valandos jau vėluojame. Pusę šeštos bus bendri klausimai su Deve komitetu. Taigi noriu pakviesti dabar prisijungti porą Vygant, poną Vygant, kuris yra, kur ponas Vygant. see you. Hi, Finally. Up here. Herzlich willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Wir müssen das ein bisschen abkürzen. So. Äh, sveiki atvykę. Äh, taigi, kolegos, sveikinuosi su ponu Vygant, e, kuris pristatys naująją ES ir Indijos strategiją, kurią tarybai nesniai pristatė e, vyriausiai įgaliotinė. E, sveikinu ir e, ryšių su Indija delegacija. Jeffrey Van Orden yra jos vadovas. Ir iš karto suteikiu žodį e, ponui Vygandui. Kągi, esu paragintas greitai kalbėti, pabandysiu kondensuotai pristatyti ES Indijos strategijos pasiūlymą, kurį vyriausiai įgaliotinė tarybai pateikė Lapkričio mėnesį per rekordinį laiką taryba po trijų savaičių pritarė tam pasiūlymui. Aš ką tik grįžau iš e, New Delhi, e, prieš dešimt dienų, tiesą sakant, e, praleidom ten keletą dienų. Vidurio ir pietų Azijos atstovai buvo susirinkę ten, turėjome geras darybas e, New Delhi'e su Indijos atstovais. Turiu pasakyti, kad pirmą kartą e, e, Indijos užsienio reikalų ministerija mm, paskelbė spaudos pareiškimą, kuriame sveikina ES ir Indijos santykių plėtotę. To anksčiau dar nėra buvę. Taigi, e, mūsų požiūris į tai, kaip e, stiprinti ir gilinti mūsų santykius, e, yra panašus. Praėjo nemažai laiko nuo pastarojo komisijos pasiūlymo ir tarybos pritarimo jam, o šią strategiją mes norime pasitarnauti plačiam suinteresuotų asmenų ratui įvairiuose pusėse, e, veikiant bendrų interesų labui, kalbame e, apie tai, kad užsienio politika ir saugumas turėtų labiau e, būti akcentuojamas, turėtume sustelkti ties regioniniais iššūkiais, daugiau galvoti apie sinergiją ir didesnį veiksmų derinimą tarp valstybių narių Ne visada ES e santykiuose su Indija to buvo laikomasi. Taigi e, mes e, norime stipresnės partnerystės, tvariam modernizavimui. Indijai tai labai svarbu, kad ji e, užtikrintų tvarumą savo e, sparčiam vystimuisi. Norime draugės su Indija konsoliduoti pasaulinę tvarką paremta taisyklėmis, pasiremiant daugiašališkumu, turint galvoje, kad to centre būtų PPO ir jungtinės tautos. Ir nenuostabu, kad apie tai kalbame su didžiausia pasaulio demokratinė valstybė ir antra pagal dydį demokratinė teritorija, kuri yra e, rinkos ekonomiką tuo pat metu. Norime drauge kovoti su klimato kaita ir kitais pasauliniais iššūkiais ir drauge reaguoti į saugumo iššūkius. E, šiuose santykiuose e, e, bendra nuomonė yra labai svarbus dalykas, tą pabrėžė ir jūsų delegacija santykiams su Indija. Dabartinėme geopolitinėme kontekste tai svarbu. Uh, E, labai daug yra pokyčių, e, kai kurie elementai iškyla, kai kurie pranyksta. E, Indija yra po ASEAN šalių antroje vietoje pagal ekonominį augimą. Mes norime užtikrinti Indijos klėstėjimą, daugiau sustelti ties modernizavimu ir visuomenės poreikiais. ES yra natūralus partneris e, šitose veiksmuose. ES pati e, nori pereiti prie žiedinės ekonomikos, e, tikros integracijos, švarios energetikos ir skaitmeninimo. Tai sukurs naujų verslo <clears throat> galimybių abiems pusėms, abiems šalims. Mes norime e, skatinti sąžiningą prieigą prie rinkų, e, skatinti investicijas. ES investicijos 6 e, tūkstančiai ES įmonių e, ir sukūrė 6 e, milijonus e, darbo vietų, 70 milijardų investicijų. Investicijos prisideda prie darbo vietų kūrimo, augimo ir remia svarbiausias Indijos transformacijos programas. Svarbu remti studentus, mokslo, tyrėjus prisidėti prie mokslo inkubatorių veiklos ir inovacijų plėtros. E, reikia e, taip pat e, paminėti sąsają su mūsų strategija skirta mm, ryšiams, konektyvumui stiprinti. Ši strategija yra svarbi Indijai, tai didžiausia Azijos partnerė arčiausia prie ES. E, taigi mes e, e, norime kartu su Indija spręsti ir kitus iššūkius, ar jie eitų iš Pietričio Azijos ar iš Centrinės Azijos. Saugumas yra labai svarbi sritis, taip pat plėtojame uh, E, svarbu dialogas ar techninį dialogą dėl saugumo e, iššūkių, ar tai būtų kibernetinis saugumas, e, masinio naikinimo ginklo neplatinimas ir panašiai. Mes skatiname mokslininkų mainus. Frigata Kasa apsilankimas Indijos Mumbajaus uoste yra geras bendarbiavimo pavyzdys. E, po to šis e, karo laivas dalyvaus operacijoje Atalanta. Taigi prisidėsime prie pasaulinės tvarkos besirimenčios e, taisyklėmis, vystysime, vystysime galimybės keistis globaliame kontekste. E, dirbsime daugia poliarnėme pasaulyje, palaikydami e, daugia poliarinę pasaulio tvarką, kuri remiasi e, daugia šališkumu. Tikimės, kad parlamentas mums pritars ir mus parems, nes mes čia įgyvendame tai, ko jūs reikalavote 2017 metais, kai reikalavote, kad būtų patvirtinta e, santykių su Indija nuosekli strategija su aiškiais e, išdėstytais prioritetais. Dėkui. Dėkuoju e, ponui e, Vygandui už pristatymą. Dabar steiksiu žodį ponui Van Orden. Dėkuoju, pirmininkė, e, mane gerai nuteikia e, naujasis e, išorės veiksmų tarnybos požiūris ir džiaugiuosi, kad Indijos vyriausybė labai teigiamai sutiko šią strategiją. Aš turiu pasakyti, kad nuo strateginės partnerystės suformavimo 2004 labai smarkiai pasikeitė ir Indija, ir Europos Sąjunga. Prisiminsite, kad 2004-aisiais ES išsiplėtė nuo 15 iki 2015 valstybių narių, o Indija pagal BVP pasaulyje buvo gal 12 vietoje, dabar jie yra 6 vietoje po JAV, Kinijos, Japonijos, e, Vokietijos ir Junktinės karalystės. O 2030-aisiais e, prognozuojama, kad Indija bus. E, E, trečia pagal dydį pasaulio ekonomika. E, pirmininkė, jūs minėjote, kad e, mes turime delegaciją santykiams su Indija, mes tengiamės skatinti ryšius tarp dviejų partnerių, stiprinti supratimą apie Indiją. Šiame parlamente e, nesileisiu į detalės, kas yra nuveikta per pastarosius penkis metus. Pasakysiu tik tai, kad pozityvių santykių formavimas e, yra e, teigiama ES ir ES parlamento teigiamo požiūrio rezultatas. E, E, tiesą sakant, apie Indiją šis parlamentas nėra tiek daug e, diskutavęs kaip apie kitas valstybės. E, strategijoje yra daug elementų, reikia visus juos pasveikinti, tačiau vieno dalyko trūksta, tai visapimantis prekybos ir investicijų susitarimas. Čia kalbama e, septintoje dalyje, kad bus skatinama prekyba ir investicijos ir e, bus siekiama e, visapimančio ir subalansuoto susitarimo su Indija, siekiama, kad tas susitarimas turėtų prasme. Turiu pasakyti, kad nors tie žodžiai skamba gražiai, bet nedaug pasiekta pažangos šią kryptimį nuo 2017 metų ES E, ir e, Indijos aukščiausio lygio susitarimo, e, kur visame dokumente tik vieną kartą paminima laisvos prekybos sutartis. Būtina imtis veiksmų. Apie 12 metų tęsiasi dėrybos dėl prekybos susitarimo. Mes žinome, kad pasiekti susitarimą su Kanada užtruko penkis metus. Aš manau, kad atsižvelgiant į gerą valią, kuri egzistuoja tarp Indijos ir ES, bus galima, bus tą susirimą pasiekti. Aš sveikinu sektorinį bendradarbiavimą įvairiose srityse su Indija. E, tie santykiai apriepia daug daugiau negu ekonominiai dalykai. Turime daug bendrų interesų. Paminėjote kovą su terorizmu, laisvą e, laivybą, klimato kaitą, e, Afrikos vystimasi būdamas Indijos delegacijos pirmininku, <laughs> suvokiau, E, kad e, kalbame apie šalį, kuri šešta pagal išsivystimą, e, ji greitai taps antra pagal savo gyventojų skaičių, jos gynybiniai pajėgumai yra ketvirtoje vietoje pasaulyje. Taigi turime žengti į kitą sustiprinto bendarbiavimo skyrių, E, ir e, tikiuosi, kad pamatysime e, daugiau praktinio bendradarbiavimo, mažiau žodžių daugelį sričių. Daug ką dar reikia nuveikti ir komunikato parengimas labai aiškiai rodo, kad politika keičiasi pozityvėje linkme. Dėkui. Ačiū, ponė Vanoder, už jūsų pasisakymą. Liko dar porą minučių pasikeisti nuomonėmis. Žodžio paprašė ponas Priedė, ponas Tanok, ponas, ponė Lochpila, ponas Bašyje. Baigiamas pasisakiusių sąrašas. Dabar ponas Priedė. Ačiū pirmininkė. 16 metais buvau parlamento pranešėjęs dėl politinių santykių tarp ES ir Indijos ir tuo metu aš kalbėjau, kad reikia parengti naują strategiją mūsų santykiams su ta šalimi. Šiandien galiausiai mes sugebėjome nustatyti prioritetus ir nustatyti strateginę partnerystę su šia šalimi. Aš manau, kad valstybės narės per porą savaičių patvirs, patvirtins mm, komisijos ir mm, vyriausiosios įgronės komunikatą, kuris patvirtins ES įsipareigojimą mm, judėti priekį santykiuose su Indija. Dabar svarbu, kaip reikėtų gyventi nustatytus prioritetus ir aš norėčiau paklausti jūsų, kokie numatyti tolesni žingsniai, artimiausi žingsniai galiu 11-12 vasario užsienio reikalų sekretorius atvyks į Briuselį ir aš įsivaizduoju, kad tame kontekste jūs tikitės tam tikros pažangos pasiekti. Kitas dalykas, norėčiau žinoti, ar yra kokių nors pokyčių dėl laisvosios prekybos susidarimo su Indija sudarimo nes jeigu neklystų, nebuvo tai paminėta, ta tema nebuvo paminėta tuose dviejose dokumentuose, kurie buvo parengti kartu su komunikatu. Tai yra komunikat, kartu su komunikatu ir tarybos išvadomis. Ačiū. Ačiū, Kristian. Čarlzas Stanok, prašau. Ačiū, pirmininkė. Prieš 20 metų Jau yra 23 treti, mano metai parlamente. 99-ais aš kartu su, su Jeffrey Varodin dirbome su Indija ir turi, buvo delegacija parlamento ir net tuomet pripažinoma didėjančią Indijos svarbą kaip regionės valstybės. Tai viena iš brikšalių, jos rangavimas pasaulyje keičiasi, svarbus ir istorinis e, vaidmo Indijos, taip pat ir Kinijos. Kaip strateginis partneris ES, Indija pritarė mūsų demokratiniam vertybėm ir įstatymo viršienybė, tai yra žinoma ir politikos ir priekybos partneris. Žinoma, yra kelios grėsmės dėl išorės saugumo, Ir vėlgi Indija čia gali glaužiai bendradarbiauti su ES. Indija turi e, brandolinį ginklą, yra e, Junktinių tautų saugumo tarybos narė ir vaidina svarbu vaidinį ES taikos palaikomų misijose. Aš buvau pranešėjęs santykiams su, su Kanada, su Australija, šešėlinių pranešėjų santykiams su Nuoja Zelandija. Ir mes e, po breksito tikimės palaikyti dvišalius santykius su Indija, taip pat ir prekybinius santykius. Indija visą laiką palaikė santykius su anglakalbėm šalimis. Laisvos priekybos susitarime dažnai būdavo problemų dėl pažangos, dėl vizų išdavimo, dėl tarifų. Aš tikiuosi, kad ES sugebės užbaigti tą išsamų laisvosios prigybos sustarimą po Brexito ir kad tai turi, atvers didžiulės galimybės naudingiams santykiams abiem, ša, abiem pusėm. Ačiū. Thank you, Charles. Ačiū, Čarlzai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Vygan, už tai, kad pristatėte mums strategiją ar yra erdvės pagerinti žmogaus teisų situacija, ar yra planų dirbti kartu, stiprinant multi, daugia šališkumą, multilateralizmą, laikantis Ženevoje ir jungtinėse tautose primtų principų. Jūs turbūt matėte parlamento rezoliucijas, kai bandome skatinti žmogaus teisų gerbimą Indijoje ir kad yra atotrukis tarp įgyvendinimo. Smurtas prieš moteris, situacija dėl mm, žmogaus teisų gynėjų arešto, ta informacija tikrai yra negatyvi. Aš manau, kad strategijoje reikia atsižvelgti žmogaus teisų situaciją. Jūs taip pat sakėte, kad jūs sutarėte kartu spręsti konfliktus ir problemas kaiminystėje regione. Ar jūs galėtumėt pasakyti kažkaip konkrečiau, ar kokios bus tos bendros pastabos, pavyzdžiui, sprendžia situaciją Šrilankoje. Kaip bus įvertinti karo nusikaltimai ten padaryti. Ačiū, ponia Lokpila. Dabar ponas Bašė. Ačiū, pirmininkė. Suprantu, kad jau darosi vėlų, ilgai nekalbėsiu. Norėčiau pasakyti štai ką. Teisingai buvo pasakyta, kad mes vertiname pasaulinę tvarką, kurie grindžiami taisyklėmis. Jungtinės tautos priemė keletą rezoliucijų dėl Kašmyro, kurios nebuvo gyvendintos. Daug yra žmogaus teisų pažeidimų Kašmyre ir aš manau, kad mes turime priminti Indijai apie jos prisimtas pareigas, prievalės laikytis jungtinių tautų rezoliucijų ir išspręsti tą konfliktą. Septyni šimtai tūkstančių pajėgų yra taip pat naudojami ir e, neteisėti ginklai, daugybė tūkstančių žmonių mirė žuvo ir žmogaus teisų pažeidimai Kašmyre yra mūsų vertybių pažeidimas. Jeigu Indija yra stipri ekonominė valstybė, tai mes neturime vien dėl to ją vertinti ir su ją bendrauti, kad ji tokia sėkminga. Mes turime atsižvelgti ir į kitus dalykus, kad mūsų vertybės, kurias mes išpažįstame, kad jų būtų laikomas ir Indijoje. Ačiū kolegos už komentarus. Kas pirmiausia iš prelegentų norėtų pasisakyti? Jeffrey, viena pastaba iš jūsų pusės. Gerai, trumpai. Aš apgailę stauju dėl to, kad ponas Bašyras iškėlė šį labai konkretų klausimą. Kašmyro klausimą. Kašmyras yra Indijos valstija, ir dalyje Kašmyro, dalis Kašmyro yra okupuota šiuo metu Pakistano. Azado Kašmyras. Jeigu pasižiūrėtumėte į jungtinių tautų ataskaitas, jos yra labai kritiškos, labai kritiškai vertima žmogaus teisų situacija toje Kašmyro dalyje, kur gyventojai patiria didžiulę priespaudą. Taip pat ir terorizmo išpoliai yra vykdomi Indijos atžvilgių. Galime tik apgailestauti, dėl to, žinoma, mūsų visų interesus atitinka tai, kad Pakistanas ir Indija turėtų gyventi taikiai ir susitarti tarpusavyje kad būtų užmėgsti ekonominiai ir bendruomeniniai, bendruomenių santykiai, visuomeniai santykiai. Negalima laikytis vienašališko požiūrių tokiuose forumuose kaip Europos parlamentas. Um, your... Labai ačiū. Dėkoju iš jūsų susidomėjimą, paramą ir klausimus. Pirmiausia, dėl laisvosios prekybos. Manau, neverta abejoti ES įsipareigojimu dėrėtis dėl tokio susitarimo. Pagal tarybos išvadas ES yra įsipareigojusi toliau siekti išsamaus ir detalaus susitarimo su Indija dėl priekybos ir tvarios plėtros. Naujas investicijų pagrindas užtikrintų ir didesnėses investicijas į Indiją. Komisijos pasiūlymas tarybos išvados ir pagrindinių dėrybininkų įdėtos pastangos rodo, kad mes ieškome bendro vardiklio dėl to, kas yra abipusiai naudinga tiek ekonomiškai įmanoma. Čia tie detalūs klausimai dar nebuvo išspręsti. Kokia yra priepties? Mes žinome, kad komisija negali pateikti šiam parlamentui susitarimo be skyriaus, kuriame būtų kalbama apie darnų vystimąsi, taip pat darbo teisės. Negalime siūlyti tokio susitarimo, kuriame nebūtų kalbama apie viešuosius pirkimus. Taip pat visų prekių ir paslaugų prekybą. Yra tam tikrų sunkumų ir mes turėsime dar gerokai padirbėti. Matome, kad ir Indija nori dar pasistengti geriau apibriežti apipriepti. Galbūt šis laisvosios prekybos susitarimas nebus toks platus kaip kiti, bet jis turi būti pakankamai išsamus, kad būtų atitikti ir PPO reikalavimai ir kiti. Dėl pono prietos klausimo. Kasgi dabar? Po dviejų savaičių vyks intensyvės diskusijos su suinteresuotomis šalimis. Mano generalinis sekretorius irgi vyks į vizitą ir bus kalbama apie visus atitinkamus veiksmus. Vyks konsultacijos ir apie politinę, ir apie ekonominę pusę. Aš tikiuosi, kad vėliau jau šiais metais, kai bus pasibaigę ir Indijos ir Europos parlamento rinkimai, kai žinosime, kas kurią pusę atstovauja, kai Tuskas, Junkeris ir kiti premjeras Modi priims sprendimą ir kai bus susitikta G20 susitikime, jau viskas bus aiškiau. Mums reikia dirbti proaktyviai ir užtikrinti vadovavimuose mūsų prioritetais, kad viskas neliktų vien tik tai gerais ketinimais, kaip atsakė panas Tanok. Tai jau mūsų atsakomybė. Mes dirbsime visose pasaulio šalise. Atsakysiu į ponios Lokpiler klausimą. Tai yra dalis tų persipinančių kaiminysčių. Artimuosiuose rytuose ir Afrikoje dirbsime taip pat kaip ir Indijos kaiminystėje. Mes jau gerai bendradarbiavome, kai iškilo sunkių situacijų jūsų minėtose šalise Šrilankoje ir Maldyvose. Mes visi esame suinteresuoti konstitucinę tvarką ir įstatymo viršienybę šiose šalise. Negana to norime glūdžių bendradarbiauti su Indija, kai kalbame apie tokias šalis kaip Bangladešas ir Mianmaras. Baigdamas noriu atsakyti į klausimą susijusį su žmogaus teisėmis ir Kašmyru konkrečiai. Mes norime artimiau bendradarbiauti su Indija žmogaus teisų klausimais. Šie aspektai nurodyti komisijos dokumentuose. Mes norime, kad įvyktų kitas žmogaus teisų dialogas. Nes yra vienintelė aktyvi partnerė šiuo atveju. Indija jau kelis metus nėra susitikusi aptarti žmogaus teisų klausimų. Mes pačią situaciją stebime labai atidžiai ir įmamės informatumo kompanijų, teikiame finansinę paramą bei kitas priemonės taikome pagal demokratinių institucijų ir žmogaus teisų pagrindą. Jūs minėjote apie įvairius pažeidimus bei smurtą. Mes čia nagrinėjame ir moterų klausimą. Mūsų pozicija dėl Kašmyro išlieka aiški. Mes skatiname Pakistaną ir Indiją rasti tos situacijos sprendimą. Tam būtina įtraukti ir pačius Kašmyro gyventojus. Abi šalis yra atsakingos už tai, kad būtų išlaikyti taikaus santykiai ir kad būtų užglostyti nesutarimai. Mes manome, kad žmogaus teisų pažeidimai, kai jie vyksta, turi būti tinkamai, skaidriai išanalizuoti laikantis tarptautinių žmogaus teisų reikalavimų. Mes vertiname tai, kad Indijos vyriausybė yra atvira mūsų ambasadoriams Es yra įsipareigojusi dirbti su Indija ir Pakistanu tarptautinėje bendruomenėje kovodama su terorizmu ir terorizmo grėsme. Ačiū. Ačiū, ponė Vygant. Ar dar būtų kokių pastabų? Jeigu nebėra pastabų, tai dėkoju, kad atvykote, ponė Vygant. Ačiū, Džefri, kad suorganizavote šį susitikimą kartu su AFET. Dabar siūlau iš karto pereiti prie kito ir paskutinio darbo atvarkės klausimo, tai yra 34. Kai kurie iš mūsų nuo 9 ryto yra šioje salėje, bet mes vis dar budrus, kadangi nekantraujame susitikti su deve kolegomis. Ar deve kolegos jau atvyksta?